So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze einzunehmen. Mėly kolegos, prašau susėsti. Šiandien balsuosime neįprastomis sąlygomis toje salėje, kur dažniausiai vyksta trišaliai susitikimai trečiojo skaitimo reikės dar šios klausimus e, ir tokias e, <clears throat> aplinkybės dar išsiaiškinti dėl mūsų darbo sąlygų apsunkinimo. Tai manau, kad administracijos atstovai turės mums paaiškinti svarias priežastis tokio savo sprendimo. Nepaisant to, turime tęsti darbus ir pradėkime nedelsdami nuo rezoliucijos dėl sitės 16 konferencijos pirmasis žodinis pakeitimas, kuris susijęs taip pat ir su 9 pastraipa. Kas balsuojate už? Prašau kelti rankas. Kas prieš? Susilaiko pritarto. 22 pakeitimas. Balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji 22 pakeitimo dalis, kas už, prieš, susilaiko balsavimo rezultatas neaiškus. reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. 22 pakeitimo antroji dalis. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 23 už 16 prieš 22 pakeitimą antroji dalis patvirtinta, 24 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 25 kas už, prieš susilaiko neaišku elektroniniu būdu tikrinamės dėl 25. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Dvidešimt penki už aštuoniolika prieš pritartą. 26 už prieš susilaiko pritarta, 27 už prieš susilaiko pritarta, 28 už prieš susilaiko pritarta. Žodinis antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 29 atkrinta, 30 kas už prieš susilaiko pritarta, 31 už prieš susilaiko pritarta. Trečias žodinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 32 už, prieš susilaiko pritarta. 33 už, prieš susilaiko pritarta. 34 už, prieš susilaiko pritarta, balsuoja tik socialistų ir demokratų frakcijos atstovai, kai ištreikuoja. 37 pakeitimui teikiama žodinė pataisa, kas už, prieš, susilaiko, manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 27 už, 22 prieš pritarta, 37 kas už, prieš susilaiko pritarta, 36 kas už, prieš susilaiko pritarta, 35 kas už, prieš susilaiko pritarta, 38 už, prieš susilaiko pritarta. Tokiu būdu atkrinta 23, 40 dabar kas už, prieš susilaiko pritarta, 39 už, prieš susilaiko pritarta, 45 už, prieš susilaiko pritarta, 41 už prieš susilaiko pritarta, 42 už, prieš susilaiko pritarta, 43 už, prieš susilaiko pritarta, 44 už, prieš susilaiko pritarta, 46 už. Nereikia dėl jo balsuoti, 47 už, prieš susilaiko atmesta. 49 už prieš susilaiko atmesta. 48 už prieš susilaiko pritarta. 50 už prieš susilaiko pritarta. 51 už prieš susilaiko pritarta. 52 už prieš susilaiko pritarta. 53 už, tiksliau nereikia daugiau balsuoti, 55 kas už, prieš susilaiko pritarta, 55 už, prieš susilaiko pritarta, 56 už, prieš susilaiko pritarta, 57 už, prieš susilaiko pritarta, 58 už, prieš susilaiko pritarta, 59 už, prieš susilaiko pritarta, Pirmas už, prieš susilaiko pritarta, antras už, prieš susilaiko pritarta, trečias už, prieš susilaiko pritarta, vienuoliktas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtas už, <clears throat> prieš susilaiko pritarta, penktas už, prieš susilaiko pritarta, šeštas už, prieš susilaiko pritarta, septintas už, prieš susilaiko pritarta, aštuntas už, prieš susilaiko pritarta, dvidešimtas už, prieš susilaiko pritarta, devintas už, prieš susilaiko pritarta, dvyliktas už, prieš susilaiko pritarta, prieš susilaiko pritarta, dešimtas už, prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl dešimto. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 30 už 22 prieš pritarta. 13 iš dviejų dalių, kas už pirmąją prieš susilaiko pritarta, 14. Kas už? Prieš. Antroji dalis atkrinta. 13 pakeitimo. Dabar balsuojame dėl 14. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 15 už. Prieš susilaiko pritarta. 18 atkrinta. 16. Dėl 15 pirmo pasitikrinkime. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 33 už 23 prieš pritarta. 16 kas už. Prieš susilaiko pritartas 17 už. Prieš susilaiko pritarta 19 už. Prieš susilaiko pritarta 21 už prieš susilaiko pritarta, galtinis balsavimas elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 56 už, ne vieno balso prieš, ne vieno susilaikiusio. Sveikiname rezoliucijos autorius. Wir kommen jetzt zum Bericht Rivasi. Balsuokime dėl Rivasi pranešimo dabar. Reikia pakeisti teisinį pagrindą. Taigi turime balsuoti dėl antro pakeitimo, kas už, kelkite rankas. Kas prieš susilaiko pritarta. Kitas pakeitimas 22, kas už, prieš susilaiko pritarta. 14, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 14. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 33 už 27 prieš. Pritarta. Dabar 54 su žodinė pataisa, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Dabar penkioliktasis, kas už prieš susilaiko pritarta. Konsoliduotas penktasis pakeitimas, kas už prieš pritarta. 58 už, prieš susilaiko pritarta. 59 už prieš susilaiko pritarta, 60 už prieš susilaiko pritarta, 61 už prieš susilaiko pritarta, 6 konsoliduotas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 64 už prieš susilaiko pritarta, į 13 atkrinta. 18-14 identiški už prieš laiko pritarta, 65 už prieš susilaiko pritarta, 66 už prieš susilaiko pritarta, 67 už prieš susilaiko. Pastikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 26 už 36 prieš atmestą. Šeštas konsoliduotas, septintas tiksliau konsoliduotas pakeitimas. Kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntas konsoliduotas, kas už prieš susilaiko pritarta. Toliau balsuojame dėl 21, kas už prieš susilaiko atmesta. 23 kas už, prieš susilaiko pritarta, 24 už, prieš susilaiko pritarta, į 320 atkrinta, į 317 kas už, prieš susilaiko pritarta, 74 už, prieš susilaiko pritarta, 18 už, prieš susilaiko pritarta pasitikslinkime dėl I318 elektroniniu būdu. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. 23 už 40 prieš, aiškiai atmesta. 73 kas už. Prieš susilaiko atmesta. Kas pagėdavo pasitikrinti, dar buvome nebaigę balsuoti, į 319 kas už. Prieš susilaiko atmesta, 75 už. Reikia balsuoti dėl 75, kas už. Prieš atmesta. į 321 dėl nebalsuojame, 9 konsoliduotas pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, 29 kas už, prieš susilaiko pritarta, į 322 atkrinta, 83 taip pat, 30 kas už, prieš susilaiko pritarta, 31 kas už, prieš susilaiko pritarta, 32 kas už, prieš susilaiko pritarta, 32 antra dalis atsiimta. 85 ir 32 trečia dalis kartu, kas už prieš susilaiko pritarta. 32 ketvirta dalis atsimta, 86 atkrinta, 87 taip pat, 88, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 33 kas už, prieš, susilaiko neaiškus rezultatas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta 34, kas už, prieš susilaiko pritarta. 35, kas už, prieš susilaiko pritarta. 36 už prieš susilaiko pritarta, 307, 308, 7, 89, 90 kartu, kas už, prieš susilaiko pritarta, 309, kas už, prieš susilaiko pritarta, konstatuojamasis dalis, trečias, trečias pakeitimas, kas už, pagėdaujate pasitikrinti 309 balsavimo rezultatus elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame, 34 už, 30 prieš pritarta, trečias pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, pirmas konsoliduos pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 42 už, prieš susilaiko atmesta, 43 už prieš susilaiko pritarta, 44 už, prieš susilaiko pritarta, 45 už, prieš susilaiko pritarta, 46 už, prieš susilaiko pritarta, 5 už, <clears throat> prieš susilaiko pritarta, 47 už, prieš susilaiko atmesta, 6 kas už, prieš susilaiko pritarta pritarta, įtrė antras už, prieš susilaiko pritarta, septintas atsiimtas, keturiasdešimt aštuntas už, prieš susilaiko pritarta, antras konsoliduotas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, trečias konsoliduotas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtas konsoliduotas už, prieš susilaiko pritarta, įtrė penktas už prieš susilaiko pritarta, 11 už, prieš susilaiko pritarta, 53 už, prieš susilaiko neaišku, tikrinamės elektroniniu būdu dėl 53, pradedame balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta, 302 už 28 prieš 2 susilaikė, toliau 7 įtrė pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 12 už, prieš susilaiko pritarta. 13 už, prieš susilaiko atmesta. Į 38 už, prieš susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas su pakeitimais elektroniniu būdu. Balsuoti pradame. Visi balsavote. Balsuoti baigiame. 64 už. Dabar balsuokime dėl teisėkuros rezoliucijos. Taip pat elektroniniu būdu balsuoti pradedame ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. 61 už, vienas balsas prieš pritarta. Labai ačiū. Sveikiname pranešėją. Dann kommen wir jetzt zum. This was a tricky thing. Yeah, let's... Na, nelengva buvo, iš tikrųjų. O dabar balsuosime dėl kolegos Rossi pranešimo. Yra vienas dalykas, dėl kurio negalėsim balsuoti, nes jis neprimtinas. Dabar 5 akas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 42. Kas už? Prieš. Patvirtinta. Dabar 43 pakeitimas Rosbachas už. Prieš. Atmesta. 44. Kas už prieš susilaiko pritarta. Kolegė uh, e, Rodberent šiandien skundėsi dėl kolegos Nelharto kalbėjimo mobiliojų telefonu. Dabar jos pačios adresu būtų galima tos pačius priekaištus pareikšti. <clears throat> peti 3, kas už, prieš susilaiko atmesta, 55 už prieš susilaiko atmesta, 46 už prieš susilaiko. Neaišku, elektroniniu būdu pastikrinkime dėl 46. Pradedam balsuoti, ar visi spėjome. Baigime. <clears throat>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 6, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 64 už, prieš susilaikė atmesta. 65 už, prieš susilaikė. Neaišku, todėl tikrinsimės elektroniniu būdu. 65. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. 30 ir 30 toks balsavimo rezultatas. Atmesta. 66 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 67 už. Prieš susilaikė. Dabar 69 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 70 už. Prieš susilaikė atmesta. 71 už. Prieš susilaikė atmestas, 72 už, prieš susilaikė patvirtintas, 73 už, prieš susilaikė patvirtintas, 74 už, prieš susilaikė patvirtintas, 75 už, prieš susilaikė patvirtintas, 76 už, prieš susilaikė patvirtinta, 77 už, prieš susilaikė patvirtinta. 78 atkrenta. Ne, turime daugiau balsuoti. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 79 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 80 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 112 atkrenta. 81 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 82, 83 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 84 atkrenta. 4. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 85 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 86 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 87 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 88 už prieš susilaikė patvirtinta. 80... 95 už prieš susilaikė patvirtinta. 96 už prieš susilaikė patvirtinta. 97 už prieš susilaikė patvirtinta. 98 už. 98 už. Prieš susilaikė. Neaišku. Balsuokime dėl 98. Ar visi spėjome? Baigiam balsuoti. Atmesta. 99 už. Prieš. Susilaikė atmesta. Šimtasis už. Prieš. Susilaikė. Neaišku. Balsuosime elektroniniu būtų dėl šimtojo. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. 34 už, 29 prieš, patvirtinta. 101 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 102 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 103 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Peti vienas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 104 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 105 už, prieš susilaikė patvirtinta. 106 už, prieš susilaikė patvirtinta. 107 už, prieš susilaikė patvirtinta. 108 už, prieš susilaikė patvirtinta. 109 už, prieš susilaikė patvirtinta. 110 už, prieš susilaikė patvirtinta. 111 buvo atsimta, 113 už, prieš susilaikė atmesta. 114 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 115 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 116 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Peti 7 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Peti 10 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 117 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 118 už, prieš susilaikė patvirtinta. 119 už, prieš susilaikė patvirtinta. 120 už, prieš susilaikė patvirtinta. 55 už, prieš susilaikė patvirtinta. 58 už. Nepat, nepatvirtinta? Pasitvirtinkime dėl peti 5, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. 25 už, 39 prieš, tuo būdu atmesta. Peti 8. Kas už, prieš. Susilaikė patvirtinta. Dėl peti 8 taip pat pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi spėjom? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Peti 9. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antrasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečias už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dešimtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Dvylika už, prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis už, prieš susilaikė patvirtinta patvirtinta. 15 už, prieš susilaikė patvirtinta. 16 už, prieš susilaikė patvirtinta. 17 už, prieš susilaikė patvirtinta. 18 už, prieš susilaikė patvirtinta. 19 už, prieš susilaikė patvirtinta. 20 atkrenta, 21 ir 22 identiškas už, prieš susilaikė patvirtinta. 23 atkrenta, 24 kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 25 už, prieš, susilaikė, atmesta, 26 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 27 už, prieš, susilaikė, atmesta, 28 už, prieš, susilaikė, atmesta, 29 už, prieš susilaikė patvirtinta. 31 už prieš susilaikė atmesta. 32 už prieš susilaikė patvirtinta. 34 už prieš susilaikė patvirtinta. 36 už prieš susilaikė atmesta. 17 už prieš susilaikė atmesta. 38 už prieš susilaikė, atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 41 už, prieš, susilaikė, neaišku, sako pirmininkas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 41 pakeitimo. Ar visi spėjom? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuojame e, dėl viso pakeisto dokumento. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Baigėme. 63 kolegos balsavo už. Karl Heinz Florens, prašau žodžio, prašau. Pirmininkė, šis pranešimas įgavo kitokį pavydalą, prie kurio ne, nedėra aiškinamoji dalis, kurią anksčiau parašė pranešėja ir aš siūlyčiau man suteikti įgaliojimus atitinkamą pakeistą aiškinamosios dalies tekstą parengti. Pirmininkas, ačiū už šią pastabą. Pranešėjas turėtų pakeisti aiškinamąją dalį, jeigu ne, tai tuomet ją apskritai išbrauksime. Puiku. Bet dabar tęsime toliau. Periname prie kito pranešimo. Pirmas pranešimas, kas už, prieš, laiko priimta, 16 už, prieš, susilaiko priimta. Už, prieš, susilaiko. Aštuonioliktas už, prieš, susilaiko priimta. Devynioliktas už, prieš, susilaiko priimta. MPL 3 už prieš susilaiko priimta. Antras konsoliduotas už prieš susilaiko priimta. Dabar periname prie trečio. Už prieš susilaiko priimta. 3B naujas. 35 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 36 dalimis. Pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. Dabar 36 už. 37 už prieš priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko atmesta Neaišku, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 38 antrosios dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Nuo 40 už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. 51 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 50 už, prieš, susilaiko, priimta. 49 už, prieš, susilaiko, priimta. Šešta konstatuojamoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 57 pakeitimas. Su pakeitimu. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Dabar 6b naujas, 58 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. MP5 už, prieš, susilaiko, priimta. 57 už, prieš, susilaiko, priimtas. Devintas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 76 už, prieš susilaiko atmesta. 10 konstatuojama dalis už, prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 12 už, prieš susilaiko priimta. 13 už, prieš susilaiko priimta. 29. Už prieš susilaiko priimta. 93. Už prieš susilaiko priimta. 14. Už prieš susilaiko priimta. 99. Už prieš susilaiko priimta. MPL 2. Prieš susilaiko priimta. 100. Už prieš susilaiko priimta. 15. Už prieš susilaiko priimta. 118 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 118 antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. 108 dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta Atmesta. 109. Už, prieš, susilaiko, priimta. 110. Už, prieš, susilaiko. Neaišku. Elektroninio būdu. Dėl 110 pastikrinkime. Ar jau visi balsavo, baigiame. Priimta. 111. Už, prieš, susilaiko priimta. 112 už, prieš susilaiko priimta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 16 už, o 17 už, prieš susilaiko priimta. 125 už, prieš susilaiko priimta. Ample 10 už, prieš susilaiko priimta. 128 už prieš susilaiko priimta. 129 už prieš susilaiko atmesta. MP15 už prieš pasitikrinkime elektroninį būdų. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Socialistų vienu per daug balsavo. Baigiame balsuoti. 32, 53, 5 susilaiko priimta. MP15 už, prieš, susilaiko priimta. MP17 už, prieš, susilaiko priimta. 133 už, prieš, laiko atmesta. 130 už, prieš, susilaiko priimta. M plus 7 už, prieš, susilaiko priimta. 132 už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas dvidešimt antras atkanta. Empl 12 už, prieš, susilaiko priimta. 19. Su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko, priimta. 61 už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau konstatuojamasis dalis. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras ir trečias už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas penktas už prieš susilaiko priimta. Šeštas už prieš susilaiko priimta. Septintas už prieš susilaiko priimta. Ir baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. 60 už, vienas susilaiko. Sveikiname ponę Liotarą. Thank you very much. And now we have endocrine disruptors. So, so you're okay. <coughs> Dann kommen wir zum Initiativbericht von. Dabar Osas Westlund pranešimas savo iniciatyva dėl visuotinės sveikatos apsaugos nuo endokrininių sistemų ardančių medžiagų. 13 e, konsoliduotas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Antras konsoliduotas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 48 pakeitimas pirma dalis, kas už prieš susilaiko pritarta. Trečias konsoliduotas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 57 kas už prieš susilaiko pritarta, 58 už prieš susilaiko atmesta, ketvirtas konsoliduotas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, penktas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 70 už prieš susilaiko pritarta, pasitiksrinkime dėl 70. Ar <clears throat> visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas konsoliduotas pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta. Septintas kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta. 82 už prieš susilaiko. Pritarta. 83 už prieš susilaiko atmesta. 84 už, prieš susilaiko atmesta. 85 už, prieš susilaiko pritarta. 86 atkrinta, 87 už, prieš susilaiko atmesta, 88 už, prieš susilaiko pritarta, tačiau pasitikrinkime dėl 88-ojo elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigiame, pritarta. 89 už, prieš susilaiko pritarta, 90 už, prieš susilaiko pritarta. 92 už, prieš susilaiko pritarta, 93 už, prieš susilaiko pritarta, 94 už, prieš susilaiko pritarta, 90, 46 už, prieš susilaiko pritarta, 49 už, prieš susilaiko pritarta, 8 konsoliduotas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta susilaiko <clears throat> pritarta, 9 konsoliduotas už prieš susilaiko pritarta, 109 už prieš susilaiko pritarta, 110 už prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 110. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta tą pačią balsų persvara, 34 už, 27 prieš, 111 kas už, prieš, susilaiko, reikia pasitikrinti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. Dešimtas konsoliduotas pakeitimas, kas už prieš susilaiko, pritarta. 122 kas už, prieš susilaiko pritarta, 11 konsoliduotas kas už, prieš susilaiko pritarta, 12 konsoliduotas kas už, prieš susilaiko pritarta, 138 iš dviejų dalių kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta. Kas už antrąją dalį? Kas prieš? Susilaiko pritarta. 139. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 140. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 142. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 143. Kas už? Prieš susilaiko atmestas 144, kas už prieš susilaiko pritarta, 145 kas už, prieš susilaiko atmesta, 146 kas už, prieš susilaiko atmesta, 150 kas už, prieš susilaiko pritarta, 151 kas už, prieš susilaiko atmesta pritarta. 152 kas už, prieš susilaiko atmestas. 153 kas už, prieš susilaiko pritarta. 154 kas už, prieš susilaiko pritarta. 156 nereikia balsuoti dėl jo pirmos dalies ir balsuokime dėl antros, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 155, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmas pakeitimas atsimtas, antrasis pakeitimas. Pirmininkas atsiprašo, dėl trečio balsuojame, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Norite pasitikrinti dėl trečio pakeitimo balsavimo rezultatų ir visi balsavote pritarta. Akivaizdžiai. Kolegės klas nuomonė, kai kurie balsavimo metu kolegos užsnūsta. Ketvirtas, kas už, prieš, Trys kolegos dalyvavo balsavime. Kas už ketvirtį pakeitimą? Prieš. Susilaiko atmesta. Pritarta. Pirmininkas atsiprašo. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta, aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, devintas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, dešimtas, kas už prieš susilaiko pritarta, vienuoliktas, kas už prieš susilaiko pritarta, dvyliktas, kas už prieš susilaiko pritarta, pirmasis konsoliduotas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, šešioliktas, kas už su žodinė pataisa, kas už, prieš susilaiko pritartas, 17 kas už, prieš susilaiko pritartas, 18 kas už, prieš susilaiko pritarta, 19 kas už, prieš susilaiko atmesta, 20 kas už, prieš susilaiko atmesta, 21 kas už, prieš susilaiko neaišku. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 21, pradedame balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta 22, kas už. Prieš susilaiko pritarta 23, kas už. Prieš susilaiko atmesta 24, kas už prieš susilaiko atmesta, 25 už, prieš susilaiko pritarta, 26 už, prieš susilaiko atmesta, 27 už, prieš susilaiko atmesta, pasitikrinkime dėl 27 elektroninių būdų Visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. 28. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 29. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 30. Už. Prieš. Susilaiko pritarta. 31. Už. Prieš. Susilaiko pritarta. 32. Už. Prieš. Susilaiko Pritarta 33 už prieš susilaiko atmesta 34 už prieš susilaiko pritarta 35 už prieš susilaiko atmesta 37 už prieš susilaiko pritarta 38 už prieš susilaiko atmesta. 39 už, prieš susilaiko pritarta. Gautinis balsavimas elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 55 už 6 prieš 1 susilaikė. Nuoširdžiai sveikiname Osa Vestlund. Wir kommen jetzt zur. Dabar balsuosime dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo agentūrų. Pranešėja Rajuta Hauk, pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta, antras pakeitimas su žūdinė pataisa. Kas už? prieš susilaiko pritarta. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu, pradėm balsuoti ir visi balsavote, balsuoti baigiame. 503 už 4 prieš pritarta šiam pranešimui. Jetzt kommen wir zur Haushalt. 2011 biudžeto vykdymo patvirtinimas, trečiasis skirsnis, taip pat ponios Hauk. Pranešimas, pirmasis pakeitimas už prie susilaiko atmesta. Check wird gewünscht. Pageidaujama pasitikrinti dėl pirmojo pakeitimo. Pradedame balsuoti dėl pirmojo pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 6 už 55 prieš. Aiškia balsų persvara. Atmesta antras pakeitimas. Balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko taip pat atmesta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu, pradedame balsuoti ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. 52 už, 7 prieš pritartą. Ačiū Jūtai Hauk. Ir dar vienas Jūtas Hauk pranešimas dėl ECDC. Pirmas pakeitimas kas už. Prieš susilaikų pritarta. Antras pakeitimas su žodinė pataisa, kas už prieš <clears throat> susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Penktas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštas, kas už, prieš susilaiko atmestas. Septintas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Gautinis balsavimas, vėlgi elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 55 už 5 prieš. Ne vienas nesusilaikė. Ačiū Jūtai Hauk. Kitas pranešimas yra taip pat Jūtos Hauk. Europos cheminių medžiagų agentūra. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl pirmo pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 35 už 25 prieš. Antras pakeitimas su žodinė pataisa, kurią teikia pranešėja, kas už prieš susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas, kas už prieš susilaiko atmesta. Penktas, kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštas, kas už prieš susilaiko atmestas. Septintas, kas už prieš susilaiko atmesta. Galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 53 už 4 prieš. Aiškia balsų persvara pritartam. Dabar balsuosime dėl aplinkos agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimo pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta, antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta, ketvirtas su žūdinė pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta, penktas, kas už, prieš susilaiko pritarta, šeštas kas už, prieš susilaiko atmesta, septintas kas už, prieš susilaiko pritarta, aštuntas kas už, prieš susilaiko atmesta, devintas kas už, prieš susilaiko pritarta, dešimtas kas už, prieš susilaiko atmesta, vienuoliktas kas už, prieš susilaiko atmesta, prieš susilaiko atmesta galutinis balsavimas elektroniniu būdu ar visi balsavote, balsuoti baigiame. <clears throat> Pritarta 54 balsais už, 8 prieš. Dabar EFSA, Europos maisto saugos agentūra, tai antrasis pakeitimas, kas už <clears throat> prieš susilaiko atmesta. Pirmasis, kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečiasis, iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis, kas už, prieš susilaiko atmesta atmesta, penktasis kas už, prieš, susilaiko atmesta, šeštasis su žodinė pranešėjos pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Septintas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Devintas kas už, prieš susilaiko atmesta, aštuntas kas už, prieš susilaiko pritarta, 10 kas už, prieš susilaiko atmesta, 11 kas už, prieš susilaiko pritarta, 12 kas už, prieš susilaiko atmesta, 13 kas už, prieš susilaiko atmesta, gautinis elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta 46 balsais už 14 prieš Europos vaisto agentūra, pirmasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, antrasis žodinė pataisa, kurią teikia pranešėja, kas už, prieš susilaiko pritarta, trečias pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta, ketvirtas pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesti. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Atmestas šeštasis, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Septintas, kas už, prieš susilaiko. Atmesta. Aštuntas už prieš susilaiko atmesta, devintas už prieš susilaiko pritarta, dešimtas už prieš susilaiko atmesta, vienuoliktas už prieš susilaiko atmesta. Baigiamasis balsavimas su elektroniniu būdu. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame 52 už 8 prieš, taigi pritarta. So, Kolleginnen und Kollegen, vielen Mėly kolegos, labai ačiū. Teskime darbo atvarkės nagrinėjimą. 19 klausimas. Pono Karlo Šliuterio pranešimas. Ir dabar norėčiau pranešėjus teikti žodį, tačiau palauksime minutėlę. When is the minister coming?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 Norintieji dalyvauti diskusijose dėl laivų perdirbimo, mielai kviečiami tą daryti, o visi tie, kurie nori užsimti kitą veiklą, turėtų tą daryti už salės durų. 17 val. atvyks Airijos ministras, taigi pirmiausiai aptarsime Karlo Šliutrio pranešimą, kuriam ir suteiksiu žodį. Prašau. Really Na, siūlyčiau jums visiems nepabėgti, nes klausimas yra iš tikrųjų labai įdomus. E, mes turime 90 daug žmonių ES turi laivus ir na, šiaip tai dominti turėtų mus visus. Iš tikrųjų, mes, mūsų dokumento tikslas yra priversti žmonės laikytis teisės aktų ir mes bandome žvelgti iš tikrųjų puikų teisės aktų. Pone Šriuterį. Gal reikėtų palaukti, kol atsiras daugiau tylos salėje. Gal galėtų išeiti tie kolegos, kurie turi išeiti, kad būtų galima tinkamai pristatyti šį pranešimą. Dėkui. Ex excuse me. <laughs> okay, Mr. Schlitter, it's, the floor is yours. Pone Šliuter, žodis jums. Na, girdėjau, kad ponė Rodberin sakė, ne, nelabai įdomi ši tema, bet šiaip iš tikrųjų įdomi. Situacija yra štai kokia. Mes netvarkome tinkamai atliekų ir žmonės dėl to serga, dėl to miršta. Tiesiog mūsų aplinkoje yra pernelik daug toksiškų atliekų, nuodingų atliekų. Mes turime e, iš tikrųjų paskui investuoti daug sveikatos problemams spręsti. E, Mes 14-15 metų žinome, kad egzistuoja draudimas laivus išmesti bet kaip. Tai yra Bazelio dokumente numatyta, Bazelio konvencijoje ir ten yra kalbama apie tai, kaip turėtų būti tvarkomos e, nu, pavojingos atliekos. E, tačiau tų nuostatų Bazelio konvencijos nesilaikoma. Tai labai bloga situacija. Dėl to kilo diskusija. Dauguma frakcijų norėtų, kad būtų rastas būdas, kaip tinkamiau perdirbti laivus. Dauguma frakcijų pateikė e, pakeitimus ir yra siūloma pirmiausia e, įdėkti tam tikrą mechanizmą, finansinį mechanizmą, kad žmonės laikytųsi įstatymų. Šešėlinių pranešėjų susitikime buvo pasakyta, kad reikia turėti iš tikrųjų tikrą finansinį mechanizmą, bet nesutarėma, koks jis turėtų būti ir kaip jis turėtų veikti. Ką galėtume pasakyti? Europos komisija pasiūlė e, daug dalykų, tačiau jie nepakankami. Mes taip pat ketiname išvengti to dalyko, kai laivai plaukioja po kitų valstybių vėliavą. Ir mes paprašėme į kai kurios klausimus atsakyti mūsų institucijos teisinę tarnybą. Vienas iš to sakymų buvo toks – ar legalu yra taikyti um, pavojingų atliekų eksporto, eksportą, ar legalu jį praktikuoti ir ar galima, kadangi egzistuoja draudimas, ar galima iškoti čia kažkokių išimčių. Tačiau svarbiausia e, išvada buvo tokia, tai ką mes darome yra legalu. Kodėl? Todėl, kad bazelio draudimo tiksta, tikslas buvo išvengti, kad laivai ir pavojingos atlikos nebūtų perdirbami skurdžiose šalise. Tačiau jeigu galima numatyti e, sąlygas, kai atlikos patenka į tokias valstybės, kurios perdirbamos atitinkant nustatytus kriterijus, tada viskas yra gerai. E, teisinės tarnybos taip pat buvo paprašyta mūsų apšviesti dėl pakeitimų, kurio tikslas buvo iš 29 straipsnio ištrinti tam tikras nuostatas. E, kur kalbam apie išimtis. Kokios būtų to pasiekmes? Mes žinome, kad kai kurie laivai gali būti laikomi patys atliekomis. Ir, ponė pirmininkė, aš tiesiog manyčiau, kad reikėtų kreiptis dar kartą teisinę tarnybą. Kokias būtų pasiekmes, jeigu 29 straipsnį išbrauktume iš mūsų dokumento? Kitas klausimas būtų toks. Jeigu visi sutarėme dėl finansinio mechanizmo, kas atsitiks, jeigu su ES vėliava plaukiantis, plaukiantis laivai turės laikytis to mechanizmo, kaip tas mechanizmas turėtų būti atrodytas, e, kaip jis turėtų atrodyti. Ar tas mechanizmas turėtų veikti tik ES, EBPO šalyse tik tai, ar reikėtų numatyti tam tikrą sąrašą e, pasaulyje kaip spręsti šį klausimą. Tai turės įtakos ir tam, kaip mes numatysime šio klausimo sprendimą, ar steigsime specialų fondą, kur bus mokami įnaišai, ar, ar, ar kaip nors, jeigu kreipsime. Jeigu, aišku, paprašysime mokėti visų laivų, kurį plaukia į ES uostus, to iš to gali irgi kilti teisinių pasiekmių. Reikia surasti teisinį kelią, kaip viską, vis, kaip viską sutvarkyti. Galbūt mokėt, galėtume priversti ES laivus, tačiau vėlgi ar nebus taip, kad ES vėliavos bus pakeistos kitomis. Ir tiesiog manytume, kad tas finansinis mechanizmas būtų reikalingas, bet jis gali būti brangesnis dėl to, kad reikės matyti specialią finansinę schemą reikėtų numatyti tokią schemą, kuri neskatintų sukčiauti, kuri skatintų žmonės taisyklių laikytis. Reikėtų, kad neapsimokėtų sukčiauti. Ir e, tam reikėtų e, tam tikros finansinės schemos, kur būtų brangesnė arba finansinio mechanizmo. Ne visos šalis gal dalyvaus šiame mechanizme. Mes galbūt galėtume parengti kam, tam tikrus bendrus standartus ar schemas, tačiau tai turės įtakos uh, E, darbo vietoms ES. Apie tai kalbėjo šešėliniai pranešėjai. Taigi reikia rasti balansą tarp vidaus efekto ir to, kiek kainuos ta mūsų numatyta nauja priemonė. Žinome, kad kaštai skiriasi. Met... Tai kainos skiriasi, kiek kainuoja metalo laužas ir ar kitur. Ir, žodžiu, mums reikia išsiaiškinti, e, kaip išspręsti šį kaštų klausimą. Žinome, kad kainų skirtumai yra didžiuliai. Na, be abejo, laivas visada yra vertas tam tikrų pinigų, net jeigu jis jau yra visiškai senas, nes metalas yra brangus. E, tačiau kaina, kaip sakiau, skirtų, kainų skirtumai yra didžiuliai. Jeigu, pavyzdžiui, dirba labai prastai apmokami darbuotojai, jeigu jie be jokių reikiamų sąlygų išmontuoja tuos laivus, tai tuomet e, galima gauti didesnį pelną. Tačiau jeigu tenka mokėti darbuotojams, kurie dirba geromis sąlygomis, tenka už laivo išmontavimą mokėti gerokai e, brangiau ir vadinasi laivo savininko pelnas bus žymiai mažesnis. Ir tas skirtumas gali būti didžiulis. 200 tonų už toną gali siekti kainų skirtumas. E, Priklausomai nuo to, kur bus e, demontuotas laivas, ar Bangladešo pajūry, ar kur nors kitur normaliomis sąlygomis jeigu jūs norite, kad būtų numatyta bendra schema, kur Bangladešas, Pakistanas ir Indija atitiktų tam tikrus standartus. Ir, pavyzdžiui, tuomet galbūt būtų galima išsiųsti tam tikras tam tikras medžiagas į jų tinkamo apdirbimo vietas, galbūt galima būtų šitai prasti išeiti. Galbūt galima numatyti tam tikrus įrenginius, jų tų renginių egzistavimą Europoje, o galbūt jie galėtų būti įsteigti ir kitur, bet kad jie atitiktų ES aplinkosaugos reikalavimus, kad būtų užtikrintos taip pat geros darbo sąlygos darbuotojams. Ir aš manau, kad tos šalis, kurios atitinka tos kriterijus, turėtų turėti galimybę dalyvauti toje schemoje, nes tuomet nebūtų e, išnaudojami neturtingi žmonės ir nebūtų e, permetami ant kitų pečių aplinkosaugos mokesčiai šioje srityje. Mes žinome, kad istorija tęsis jau ilgai. Mes milijardus paskyrėme laivų statybos pramonį ir dabar tebesam konkurencingi, tačiau situacija keičiasi. Pusantro procento tik bendro laivų tonažo yra pastatoma Europoje. 2,5 procento, pasitaiso kalbėtojas, kadangi turime tam e, tikrą pramonę, kur kai, kai statomi prabangus laivai, prabangios jachtos ir kuriuo ir panašiai. O 95 procentai pastatoma Japonijoje, Pietų Korejoje ir Kinijoje. Tačiau mes ir Europoje dar turime tokių struktūrų, kur laivų išmontavimą galima atlikti. Ir aš manyčiau, kad tas verslas turi likti. E, Europoje. Tai galim, tai tas verslas gali uždirbti pinigų ir svarbiausia, kad yra numatytos tinkamos sąlygos. Ir svarbu, kad ta tokia laivų demontavimo pavyzdinė praktika egzistuotų. Ne ES laivai. Savo pradinėme siūlyme aš siūliau steigti fondą. To privalumas būtų tas, kad sumažėtų sukčiavimų rizika, tai, nu, su, tai sumažintų riziką, kad laivai plaukio su kitų šalių vėliavomis. Ir tas fondas būtų iš karto veikiantis. Tačiau trūkumai yra štai kokie. Ne, neturėsime įto, ne, reikšmingus įtakos ne ES laivams. Kris Deivis ir liberalai pasiūlė tam tikrą kombinuotą schemą. Jūs tuomet numatote tam tikrą finansinių garantijų schemą, pavyzdžiui, apsidraudžia laivų savininkai ir tuomet galima e, geriau kontroliuoti, kaip vyksta laivų demontavimas. Tačiau sunku yra numatyti, kokius, kokie standartai galėtų būti nustatyti ABPO e šalims, atsižvelgiant į Bazelio konvencijos reikalavimus. Čia gali iškilti tam tikrų sunkumų. Tačiau jaučiame, kad poreikis spręsti šį klausimą yra ir norėčiau pabrėžti, kad bet koks mechanizmas, kokį mes beturėtume, neturėtų skatinti šalių e, laivų atsisaky, imti plaukioti su kitų valstybių vėliavomis. E, mano kompromisų tikslas yra toks, mes turime turėti fondą tam tikrą, kuris būtų finansuojama štai kaip. Į ES uostus plaukiantis laivai turėtų mokėti mokesčius. Tačiau jeigu, jeigu e, į ES uostus laivai įplaukia labai retai kokios nors šalies. Labai sunku būtų numatyti tas garantijas. Manau, kad tai yra nelengvai įgyventindamas dalykas. Ir aš pagalvojau apie dar vieną galimybę, kai laivai atplaukia į ES vandenis, jie turi pateikti tam tikras finansinės garantijas. Ir aš manyčiau, kad tai yra visai gera mintis, nes dažnai uh, laiv, uosto mokesčiai yra žymiai brangesni negu tai jų prašoma finansinė garantija. Arba galėtų būti mokamos tam tikras fiksuotas uosto mokestis. Tai padėtų išvengti juridinių problemų, o trečiosios valstybės to būdu turėtų tam tikras galimybės ir tai e, padėtų švengti tos situacijos, kai laivai plaukia su kitų valstybių vėliava. Nevyriausybinės organizacijos neseniai atliko studiją, kuri rodo, kokias neigiamas pasiekmes galėtų turėti šis fondas ir jos pritartų labiau draudimo schemai. Mes turėtume išsiaiškinti, kokios čia galėtų būti numatytos sąlygos, galbūt galėtume pagerinti sąlygas, galbūt galėtume finansinių garantijų fondą labiau išplėtoti šią idėją ir pasižiūrėsime, ar galima kažkaip siūlymo tą, šią dalį optimizuoti. Maničiau, kad reikėtų paaiškinti ir dar vieną dalyką, pono Prodė siūlyme. Ten yra kalbama apie draudimą. Tačiau, kai kalbame apie draudimo savoką, ne viskas yra aišku. Viename iš pakeitimų yra sakoma, kad čia yra kalbama apie draudimą. Tai ir, tapsme, kai ap, apsidraudžiama, tai draudžiamasi nuo kažkokio įvykio, kuris neturėtų įvykti. O tuo tarpu čia būtų apdraudžiama nuo dalyko, kuris norime, kad įvyktų. Direktyva, apie kurią aš kalbu, ko gero nebebūtų tinkamas dokumentas, nes čia, čia egzistuojanti logika yra šiek tiek kitokia ir norėčiau, kad čia komisija pateiktų savo komentarus. Dėkoju šešėlinėms e, pranešėjams ir uh, tobulinsiu dar tuos siūlymus dėl finansinių uh, dėl finansinio mechanizmo, tam tikro fondo ar finansinių garantijų, ypač kai dėl trečiųjų šalių laivų. Tačiau esu atviras visiems siūlymams, visoms idėjams, nes jeigu galėtume numatyti tokią garantijų schemų, tai mums reikėtų numatyti m, mm, visą eilę nuostatų, nes reikėtų, kad neatsirastų daugiau galimybių sukčiauti kartais nutinka, kad um, nauji laivų savininkai nėra linkę tose schemose dalyvauti arba kad neatsitiktų taip, kad tekstas išmokas mokėti kažkur kitur, nes pasikeis laivų savininkas. Mes norėtume taip pat, kad dėl to naujo mechanizmo steikimo nenukentėtų tos įmonės, kurios užsima laivų išmontavimu Europoje. Na, suprantama, tai visa tai yra aktualūs klausimai, reikės pagalvoti, kaip juos spręsti, tad paklausykime diskusijų. Ačiū. Aš manau, kad pirmininkaujantį Airiją yra pasirengus taip pat spręsti šį klausimą ir spręsti jį sparčiai. Pirmininkaujantį Airiją yra pasiryžusi ieškoti šios problemos sprendimų ir aš manau, kad tą progą turėtume tinkamai pasinaudoti. Ačiū. Ačiū, Karlas Šliuteris. Norėčiau suteikti žodį parlamento teisės tarnybai Lukai Vizadžio, kuris atstovauja šią tarnybą. Prašau. Ačiū, pana pirmininkė. Bai trumpai, atsakydamas į pranešėjo klausimą, noriu pabrėžti. Klausimas buvo, kokie būtų teisiniai padariniai išbraukus 29 reglamento straipsnį, tai yra nuostatos kuriomis e, taikomos išimtis <clears throat> reglamente numatytai tvarkai. Praktiškai al alternatyva tarp Bazilio ir Hongkongo sistemų. Reikia pažymėti, kad nukentėtų išbraukus teisinis užtikrintumas, stabilumas, kadangi esame dviejų sistemų. Viena yra, vienas reglamentas yra atlikų tvarkymo, kitas laivų perdirbimo. <clears throat> Jeigu nėra nuostatų, kuriomis būtų aiškiai apibrėžima, kokia sistema kam taikoma, tuomet būtų teisiškai neaišku, ar viena sistema yra viršesnė už kitą, ar abi būtų galima taikyti lygiai grečiai. Ir kiltų atviras klausimas teisinis, kurį reikėtų kažkaip spręsti, jį atsakyti. Kitas aspektas, kurį noriu pabrėžti, susijęs su viso, visa Hongkongo konvencijos paskirtimi ir, ir patvirtintos sistemos. <clears throat> Hongkongo konvencija dėl laivų perdirbimo jie siekiama sukurti specifinį režimą laivų perdirbimui, užuot pasiūlius realią alternatyvą bazelio sistemai. Atsižvelgiant į bazelio sistemos nuostatų taikymo sudėtingumą, kadangi ta sistema susijusi su nuostatų įgyvendinimu, kontrole ir taip toliau. Bazelio konvencijos šalys, kuomet jos paprašė tarptautinės jūrų organizacijos parengti specialų laivų perdirbimo reglamentą, nekartą nurodė, kad reglamentai veikiantis toje pačioje srityje neturėtų dubliuoti viena kitos, tai reiškia, kad e, dvi priemonės turėtų būti vertinamos kaip alternatyva viena kitai. Todėl aš manau, kad e, vertinant teisinių požiūrių, mes palikę abi sistemas grįžtume prie išeities taško arba nepajudėtume iš vietos ir bazilio sistema ir toliau išliktų, o visos šios procedūros tikslas praktiškai bus sužlugdytas, nes mes ir toliau išliksime toje problemiškoje padėtyje. Taigi, Toks būtų mano preliminarus atsakymas. Dabar žodis šešėlėms pranešėjams. Pirmasis kalbės Kristoferis Fielneris. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia mes susidurėme su problema ir visi dėl to sutarėme laivų e, perdirbimui e, siekiant ir ieškant pasaulinio masto atsako buvo Hongkongo konvencija parengta. E, komisija taip pat kažką pasiūlė, tačiau jos pasiūlymas nepakankamas. Ponas Liuteris ir kiti teigia, kad Hongkongo konvencijos taip pat nepakanka, nes joje yra per daug spragų, panašiai kaip skilių šveicariškame Sūrijoje. Galbūt Hongkongo konvencijos nepakanka tą reikia pasakyti dar prieš jai pradėjus veikti, galbūt reikia kažkokių papildomų priemonių. Taigi mes turime dvi galimybės. Arba turime įsteigti tam tikrą laivų perdėmimo fondą, arba pasirinkti draudimo modelį. Aš manau, kad labai sudėtinga pasirinkti tarp šių dviejų modelių, nes atvirai kalbant, turint omenyje, kiek mes laiko skiriame įvairiems, įvairioms konsultacijoms su ekspertais, klausimams, kitiems renginiams, kol kas nesugebėjome vis tiek apsispręsti, kokį modelį pasirinkti. pasirinkti. Po to, kai nuspręsime, ar steigti fondą, ar pasirinkti draudimo modelį, turėsime nuspręsti, kas turės mokėti įmokas ar tik po ES vėliavomis plaukiantis laivai, ar visi laivai. Mano paužiūriu, labai svarbu, kad būtų aiškiai nustatyta, kas galėtų pasinaudoti fondo paramą arba draudimo išmokomis, nes jeigu e, patvirtintume tokią tvarką, kad visi pasaulio laivai turėtų mokėti įmokas, tačiau išmokas gautų tik ES laivai, tai jau kiltų nemažai problemų, nes jau kilo keli konfliktai pasaulio mastu dėl transporto su mūsų partneriais, taigi turime elgtis nusekliai. Aš manau, kad e, gauti paramą ar kokią nors naudą išmokų pavydalų turėtų tik tai tie laivai, kurie moka įmokas. Taip pat, aišku, reikia spręsti laivų plaukimo po trečiųjų valstybių vėliavomis klausimą, nes <clears throat> neteisingai suprantu, ponai Prodis ir Deivis. Taip pat šį klausimą kelia ir jų pozicija man priimtinesnė, taip pat turėsime apsispręsti, kokiuose vietose pasaulyje turėtume leisti laivus perdirbti ES, EBPO e ar e, tik tai e, tose vietose, kurios atitinka aplinkosauginius reikalavimus. Aš siūlyčiau būtent trečiąjį variantą pasirinkti. Nepaisant to, kad manau, jau galiu susigaudyti šiame pasiūlyme, nors man ir kyla nemažai klausimų dėl pirmosios dalies aš galbūt raginčiau atlikti poveikio įvertinimą. Ir reiktų išsiaiškinti, kokie būtų mūsų vienokio ir kitokio sprendimo padariniai. Mes dabar <clears throat> gaudami atitinkamą naują pranešimą vėl pradedame jį svarstyti, tačiau galbūt turėtume uh, sustoti ir pamastyti, nes man atrodo, kad taip kaip elgiamės dabar, elgtis netinkama elgtis netinkama, nes mes net, net, netinkamai priminėjame teisės aktą. Jeigu mes dabar turėtume pasirinkti, arba aš turėčiau pasirinkti, tarp šių dviejų modelių, tai aš pageidaučiau daugiau laiko apmąstymams. Ir aš galbūt pritarčiau labiau Prodžio ir Deivis siūlomam e, draudimo sistemos modeliui, tačiau manau, kad reikėtų skirti daugiau laiko siekiant išsiaiškinti, ar kitose srityse neveikia panašios sistemos ir taip pat išsiaiškinti, kokius padarinius turėtų laivų vėliavų pakeitimai. <clears throat> Taigi sustokime ir e, pamastykime ir uh, pagalvokime, ką daryti toliau. Dabar Viktorija Praudį kalbės. Gracija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą, tačiau galbūt buvo galima užtikrinti didesnį skaidrumą, paskleidžiant informaciją apie tas nuomonės ir apie pasiūlymus, tačiau kartais tam pritrūksta arba laiko, arba noro, valios. Nenoriu kartoti to, kas buvo pasakyta anksčiau diskusijose šito reglamento klausimu. Būtent, kas buvo pasakyta apie suderinamumą šio reglamento su tarptautiniais įsipareigojimais ir anksčiau priimtais reglamentais. Žinome, kokia buvo parlamento teisės tarnybos e, nuomonė ir galbūt daugelis iš jūsų ar kai kurie neskaitėte tarybos teisės tarnybos nuomonės, kurioje sakoma, kad e, to suderinamumą nėra. Taip pat e, priminsiu, jog e, kalbant apie suderinamumą, taip pat visuomet buvo minimas e, žodis nuseklumas. Ir nuseklumas ir sąsajos, pavyzdžiui, su mūsų reglamentu ir strategija dėl ekonomikos augimo, dėl žaliavų, dėl principo teršėjas moka arba dėl atsakomybės principo tenkančio gamintojui atliekų perdirbimo srityje turintame ne mūsų strategiją šios ryties. Kodėl dabar nebeskatiname panaudoti iš naujo, daugiau perdirbti ar, ar taupyti? Jeigu kalbame apie nuseklumą, tai turime kalbėti apie ES įsipareigojimus skatinti ekonomikos augimą ir užimtumą. Bet būtent Envi komitete išgirdau sakant komisiją, jog jinai nori atimti darbą iš mūsų laivų statyklų ir atiduoti tą darbą Azijos e, laivų statykloms. Būtent taip ir buvo pasakyta, kadangi mes neturime reikalingų pajėgumų, tai turime perdirbimą perleisti kin, kinams arba korejiečiams. Tuo tarpu bazelis reikalauja, numato e, e, prievolę, kad perdirbimas vyktų bet kurioje laivų statykloje ar tinkamame uoste, kurie yra SBO teritorijoje. Kodėl nebetaikomas tas principas. Man tai nepatinka. Ir aš bandžiau pasiūlyti sprendimą taip pat dėl vėliavos keitimo problemos. Norėjau pasiūlyti priemonę, kuris apimtų visus laivus ir nebūtų vien tik tai papildomas mokestis ar papildoma administracinė našta. Kitaip sakant, norėjau pasiūlyti naudingą rinkos priemonę, naudingą visiems ir naudingą aplinkosaugos požiūrių. Aš neturiu galvoje taršos leidimų sistemos ar kažko panašaus, turiu galvoje draudimo polisą, kuris apimtų taip pat ir nebenaudojamo laivo, taip sakant, palaidojimą, jo e, laužo perdirbimą ir atsižvelgiant aplinkosaugos reikalavimus tai būtų daroma. Draudimo bendrovės palankiai tai žiūri, E, bent jau jos nesipriešina tam, o e, laivų savininkai taip pat teigiamai žiūri. Tikra problema yra, aišku, perdirbti numatytų laivų kiekis per artimiausius 5-10 metų. Galbūt būtų įmanoma apdrausti už primtiną kainą tų, tuos laivus, galvojant apie perdirbimą, ir būtų taip pat savotiškas draudiminis sprendimas ir kažką panašaus siūlo viena nevyriausybinė organizacija, kuri siūlo e, gana tolimą variantą palyginus su pono Šliter pasiūlymu. Galbūt per kitą e, šešėlinių pranešėjų sustikimą galėsime padiskutuoti apie tai, tačiau, man atrodo, taryboje iškyla daug spręstinų problemų ir e, jos susiję ne tik tai su šito reglamento teisės pagrindo problema. Žinau, kad komisija numato per ad hoc darbo grupę renkti laivų statybos strategiją. Aš siūlyčiau įkurti darbo grupę, kuri užsimin, užsiimtų aplinkosaugos, verslo, transporto ir užimtumo klausimais ir tai suteiktų tam tikro optimizmo, vilties uh, žmonėms ir būtų teigiamas e, poveikis aplinkai, nes e, statistika yra labai bloga, kalbant apie laivų statiklas, labai daug žmonių prarado darbą juose. Šios laivų statiklos yra pajėgios statyti laivus, jos taip pat pajėgios ir išmantuoti tuos laivus, jos e, perdirbti, utilizuoti. Todėl turime gerbti ir darbuotojus, ir jų interesus, ir šiame kontekste atsižvelgti į aplinkosaugą. Manau, kad tai yra esminiai dalykai, kuriuos turime užtikrinti. Ačiū, Kris Deividžons. Ačiū pirmininkė, vakar su dideliu susidomėjimu perskaičiau savo vyriausybės komentarus dėl parlamento narių pateiktų pakeitimų šiam pranešimui. Aš retai mačiau taip dažnai vartojama žodį nepriimtina. Nežinau, ar ir visų kitų valstybių narių taryboje pozicija bus tokia kaip Junkės karalystės, tačiau galime tikėtis Austrijos, Luksemburgo, Vengrijos, Čekų ir Slovakų paramos šioms priemonėms. Pranešėjas mini kapitalizmą bendrais bruožais globalizacija, nes e, šiaip jau tariamai galima naudoti, naudotis laivu kiek pagėdavimo, tačiau pakeitus jo vėliavą Nesvarbu, kokiamis sąlygomis galima arba siekiama siekti gauti kuo daugiau ekonominės naudos ir nekreipnas dėmesys poveikia aplinkai. Komisija pateikė savo pasiūlymą, dėkui jai už tai, tačiau komisija tokiu būdu bando pagreitinti Hongkongo konvencijos patvirtinimą, tačiau kilo klausimas, ar apskritai reikia šią konvenciją ratifikuoti ir tvirtinti ir ar jie būtų galima išspręsti visas problemas jie vadovaujantis galbūt komisija galėtų pateikti naują pasiūlymą, tačiau man atrodo, kad netgi jeigu ir konvencija būtų patvirtinta minimalia balsų persvara, vėliavų keitimo klausimas būtų neįspręstas ir tokiu būdu labai daug laivų galėtų apeiti e, taisyklės ir nebūtų galima jų paprasčiausiai sustabdyti jų išmetimo į, į pakrantės ir tokiu būdu užkirsti kelio aplinkos taršai. Galime kalbėti apie 90 procentų visų laivų, kurie tokiu būdu galėtų apeiti patvirtintas taisyklės, priimtas taisyklės ir apie tai bando kalbėti pranešėjas Liuteris teikia atitiktamus pasiūlymus ir mano pakeitime siūlo, siūloma arba užtatą sumokėti nagrinais pinigais arba matyti tam, <clears throat> tam tikrą garantiją suteikti. Ir tą, aišku, turėtų daryti valstybių narių sostinės, vyriausybės ir, aišku, kyla kiti klausimai, kaip e, gauti atitinkamas išmokas tinkamu metu, kuomet jau e, norima jomis pasinaudoti, todėl parlamentas turėtų pareikšti savo paramą atitinkamoms priemonėms ir pradėti dėrybas su taryba nes e, mums reikia parengti atitinkamus darybinius pasiūlymus, tiek teisinius, tiek praktinius. Reikia įsiaiškinti, kaip viskas tikrovėje turėtų veikti, turime įsiaiškinti taip pat ir apie kokias išlaidas mes čia kalbame, todėl <clears throat> būtina atlikti poveikio įvertinimą. Mes, aišku, galime pasakyti komisijai ačiū už tai, kad pateikėte pasiūlymą kažkokį tai, tačiau mūsų, jūsų pasiūlymas <clears throat> netenkina, parlamentas nori patvirtinti rimtą teisės aktą ir dabar reikia naujų pasiūlymų, kad šis klausimas būtų išspręstas kartą ir visiems laikams ir išspręstas tinkamai. Taigi aš manau, kad neturėtume dabar verstis per galvą, nes manau, kad šio teisės akto poveikis vis tiek bus ribotas, todėl nereikėtų skubinti jo patvirtinimo, skirkime tam daugiau laiko ir parenkime pasiūlymų, kurie būtų veiksmingi paketą. Ačiū Kristui, dabar Peter van Dalen kalbės. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti keletą pastabų dėl paties dokumento turinio ir dėl procedūros. Pone Prinkė, aš manau, kad kai dėl turinio turime, aišku, uh, užkirsti kelią laivų išplukdymų į krantą. Tai pirmiausia kenkia pietryčių šalių, uh, e, skurdžiausių šalių pajūriams. Ir reikėtų taip pat užkirsti kelią e, laivo vėliavos keitimui. Maničiau, kad pirmiausia turi būti skatinamas darbo vietų kūrimas ES. Visos mūsų valstybės narės turi pakankamai aukštą nedarbo procentą, įskaitant ir laivų statybos sektorių ir laivų išmontavimą. Manau, kad čia turime galimybę suteikti naują impulsą e, laivų statybai. Kai kyla laivo vėliavos pakeitimo rizika ar laivo išplukdymas į krantą, vėlgi turime tą problemą spręsti, turėdami omenyje galima darbo vieto kūrimą. Ir čia norėčiau tarti keletą žodžių apie procesą. Jeigu mums reikia pasiekti šios tikslus, mums reikia daugiau laiko. Dabar vyksta pakeitimų svarstymo fazė. Aš norėčiau, kad laiko būtų skirta šiek tiek daugiau, kad šie trys klausimai būtų tinkamai apsvarstyti, galbūt pasitelkus ekspertus, kad būtų galima e, išsiaiškinti, koks modelis būtų geriausias e, šiems visiems trims tikslams suderinti. Man šie dalykai yra iš tikrųjų labai svarbus. Galbūt, ponė pirmininkė, mes galėtume kreiptis į egzistuojančius ES fondus ir pasinaudoti jais, kad būtų galima šiame sektoriuje sukurti daugiau vietų ES. Aišku, galima surasti 115 e, būdų paaiškinti, kad apie tą variantą net neverta e, svarstymams gaišti laiko, tačiau aš manau, kad iš tikrųjų manęs neįtikina pranešėjų argumentai e, Aš manau, kad jeigu bus parengtas tinkamas paketas, net graikai bus suinteresuoti, kad tas paketas būtų priimtas. Ir nekalbant jau apie tai, kad pirmininkaujantį Airiją <clears throat> darys viską, kas įmanoma, kad tas paketas būtų priimtas. Kadangi kokybės elementas čia yra labai svarbus, mano siūlymas būtų toks - atlikti poveikio įvertinimą, iškelti 10-15 svarbiausių klausimų ir išsiaiškinti, koks modelis būtų geriausias. Aš nenoriu ginčyti dėl to, ar reikia laivų išmontavimo fondų, ar reikia draudimo schemos ar panašiai. Mes esame Europos parlamentas, esame ta vieta, kuri turi surasti geriausią modelį, kad būtų skatimas darbo vietų kūrimas, kad laivai nebūtų išplukdomi į krantą išmontavimui ir kad laivai nekeistų valstybės vėliavos. Tačiau turime visi e, tinkamai spręsti šį iššūkį. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Labai ačiū. Manau, kad laivų išplukdymo į, į krantą praktiką reikia kuo greičiau padaryti galą. Mes turime nusiųsti atitinkamą signalą. Tikrai negalime taiksyti su tuo, kad Bangladešo ir kitų šalių žmonėms kyla grėsmė jų sveikatai dėl tokio laivybos kompanijų elgesio. Puikiai žinome, kad laivyba yra pasaulinio masto verslus ir turėtų veikti pagal tam tikras tarptautinės <clears throat> taisyklės. E, taigi turime sudaryti visas sąlygas, kad e, laivų savininkams taptų. E, laivų savininkams neapsimokėtų nelegaliai <clears throat> atsisakyti savo laivų naudojimo, taip pat turėtume pasitelkti atitinkamų finansinių paskatų sistemą, reikėtų pasinaudoti NVO tyrimų išvadomis ir šie aspektai man yra svarbus. Visi, ne tik ES laivai turėtų dalyvauti finansavimo sistemoje tam, kad būtų užtikrintas, užtikrinta konkurencija, taip pat e, negalima leisti e, eksternalizuoti su laivų perdirbimu, pjaustimu, demontavimu ir pavojingų medžiagų šalinimu susijusių kaštų. Laivybos kompanijom, kompanijoms turėtų būti teikiamos paskatos jau laivų statybos metu atsisakyti kenksmingų medžiagų, tačiau taip pat būtina užtikrinti veiksmingą mūsų patvirtintos sistemos įgyvendinimą ir kontrolę jeigu į e, sistemą būtų įtraukiamos finansinės, bankinės institucijos, tai toje tai sistemoje turėtų dalyvauti tik es finansinės institucijos, priešingų atveju negalėtume užkirsti kelio sukčiavimui ir klastotėms ir dokumentų klastojimams. Aš tikiuosi, kad e, visos parlamento frakcijos pareikš, jeigu dar to nepadarė savo paramą atitinkamai priemoniai, pirmiausiai šią priemonę turėtų būti siekiama atgrasyti, atgrasinti nuo laivų išplukdymo nelegalaus į krantą, sunaikinimui, jų perdirbimui, taip pat siekti kitų anksčiau minėtų tikslų. Ačiū. Dabar steiksiu žodį kitiems kolegoms ir kolegiams. Prašau jų kalbėti ne ilgiau nei po dvi minutės, nes mes laukime ministro, dar nori kalbėti ir pranešėjas. Uh, Aš čia siūlyčiau laikytis elgtis, elgtis atsargiai. Tai yra globalus verslas. Ir bandome išspręsti problemą, kuri, e, vyks, kur, kuri kyla kažkur kitur, nes Europoje kaip ir nėra tos problemos laivų išmetimo į krantą ir panašiai. Mes turime tam tikras priemonės, kurios regis gali, kurie regis gali būti neefektyvūs. Maničiau, kad reikėtų pagerinti, ko gero, Hongkongo konvenciją tiek, kiek tai įmanoma. Nes laivybos e, pramonėje ta konvencija buvo remiamas į seniau. kai kalba apie žmonės Pakistane ir tenykštės sąlygas, galėčiau pasakyti štai ką, savo šalyje aš matau atvykstančius pakistaniečius ir ieškančius darbo pas mūsų šalyje. Jie atvyksta nelegaliai ir kai kas iš jų miršta bandydami pasiekti Europos krantus, nes neranda savo šalyje darbo. Jie miršta ieškodami geresnio gyvenimo, ieškodami darbo bandydami pasiekti ES sienas. Būna ir taip, kad jie tiesiog nuskesta su visais savo laivais. Tad iš tikrųjų sprendimus dėl jų gyvenimo priimti yra nelengva. Nežinau, kiek jų, su kiek jų esate susitikę pasaraisiais mėnesiais. E, labai sunku iš tikrųjų, kaip nors teisės aktais reguliuoti piliečių Bangladeše ar Pakistane gyvenimą. Dėkoju. Pone Grostet. Uh, Manau, kad uh, šis reglamentas suteikia mums puikią progą ir beje sutinku su to, kas buvo pasakyta anksčiau, suteikia mums puikią progą atgaivinti kai kuriuos iš ES uh, uostų, padedant jiems, pareikalaujant, kad jie specializuotųsi laivų perdirbimo srityje, Tuo būdu būtų sprendžiamos užimtumo, ekonominės ir ekologinės problemos. Tai būtų teigiamas dalykas mūsų darbuotojams. Aišku, būtų taikomas principas teršėjas moka, laivų savininkai mokėtų ir mes turime skatinti juos tai daryti. Reikėtų, kad tekste būtų nuostatos skatinančios tai daryti, skatinančios savininkus perdirbti laivus Europos uostuose. Tam, aišku, reikia numatyti finansinį mechanizmą. Manau, kad mes turime galvoti apie fondo įkūrimą. Į tą fondą įmokas turėtų mokėti laivų savininkai. Ir jeigu norime sustarti su taryba, tai būtent mes turime pateikti pakankamai konkrečių pasiūlymų, gerai apgalvotų pasiūlymų, objektyvių, besirimenčių objektyviais uh, E, argumentais ir tuomet būtų galima gal daryti pažangą darybose su e, taryba. Aš manau, kad jeigu norėsime, galėsime tai padaryti ir galėsime pagerinti padėtį ir turime nepamiršti, jog 90 procentų perdirbimo vyksta Azijos šalyse dabar ir reikia kad tai baigtųsi, todėl kad ten tas perdirbimas vyksta netinkamomis sąlygomis, o be to e, mūsų e, Mūsų užimtumas dėl to nukenčia. Mes turime daryti viską, kad Europos ostose vyktų perdirbimas. Aš e, pasitikiu e, pranešėjų ir to, ką jis siūlo, tačiau reikia, kad mes dar rastume pačius tinkamiausius pasiūlymus. Komisijai trumpai suteikiam žodžiu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu atliekų tvarkymo ir aplinkos saugos padalinio atstovas. Norėčiau padėkoti Jums už visą atliktą darbą aplinkos saugos komitete šiuo klausimu. Be abejo, šis klausimas labai svarbus. Soletat Blanko, mūsų direktorato vadovas, e, dirbo prie šio klausimo E, jis turi duomenys apie laivus, kiek laivų kasmet yra išmontuojama nepriimtinomis sąlygomis, žvelgiant tiek aplinkosaugos kriterijus, tiek į socialinės sąlygas Pietričio Azijoje. Be abejo, gal, turime kalbėti apie finansinės tinkamas paskatas arba apie draudimo mechanizmo būtinybę. Draudimo apie draudimo mechanizmą galėtume pasakyti štai ką. Mes neturime čia bendros nuomonės, nes komisijoje yra jaučiamas tam tikras susirūpinimas dėl administracinio poveikio ir galimai padidėsiančios administracinės naštos įmonėms. E, draudimas, ko gero, būtų vienas iš tų sprendimų, kurie mažiausiai padidintų administracinę naštą. Tačiau žinome, kad šis mechanizmas dar nėra gerai apibrėžtas, kad būtų galima pasiekti tą tikslą, kurį jūs čia apibrėžėte. Finansinis mechanizmas draudimo tipo turėtų būti kuriamas taip, kad būtų galima apsaugoti laivų savininkus nuo e, tam tikrų rizikų. O šiuo atveju rizika gali kilti dėl sprendimų, kuriuos priimtų patys laivų savininkai. Tad mm, tas mechanizmas, ko gero, būtų ne pats geriausias sprendimas. Tas faktas, kad būtų sunku kad valdymas šio mechanizmo būtų ko gero paprastesnis, mes nesame tikri, kad tai būtų pakankamas sprendimas, kad būtų galima šį sprendimą pasirinkti. Taigi komisijos, komisija tokią tai, štai dilemą išvelgia. Ką reikėtų rinktis? Ar skatinti finansinės paskatas es laivams tik tai, ar ir ne es laivams, dilema yra labai rimta. Kad ir kokį sprendimą pasirinktumėte bet kokiu atveju susidursite su rimtomis politinėmis problemomis. O paskui e, tas sprendimas dar be to gali sukelti ir tų problemų, kad laivai rinksis plaukėti su kitų valstybių vėliavomis. Norėčiau pasakyti, kad Europos komisija į savo analizę įtraukė tą galimybę, kad būtų vystomas finansinis mechanizmas e, į savo renksimą teisės akto pasiūlymą. Mes rengėme savo siūlymą, tačiau mes konsultuodamiesi su suinteresuotais subjektais pastebėjome, kad būtų reikalinga įdėgus tokį mechanizmą numatyti ir sankcijų sistemą taisyklės pažeidusiems laivams. Tačiau vėlgi tos sankcijos gali tapti ir neigiamų dalykų, kuris neskatins laivų savininkų dalyvauti toje schemoje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Dėkoju, žodis Karl Šliuteriui pranešėjo apibendrinti diskusiją. Dėkoju. Aš manau, kad ponas Vandalin ir Kris Deivis pas, pasminėjo svarbų dalyką. Mums reikia turėti tikslą. Mums juk nereikia, kad labai plaukėtų su etumų valstybių vėliavomis. Mums reikia, kad mūsų laivynas būtų geras. Ir mums reikia tokios sistemos, kuri veikia. Ar mes šiandien kalbam apie kokį nors prestižo pavyzdį ar dar panašiai? Ne. Tiesiog kalbame apie tokią schemą, kuri turi veikti. Tikslus turime visi panašius. Tiesiog nežinome, kaip geriausia tų tikslų pasiekti. Tiesiog mums reikia be abejo priimti išmintingus sprendimus Tačiau norėčiau pasakyti, kad e, Krisui, kad poveikio analizė jau vyksta vasario 6 dieną, ko gero jau gausime tą dokumentą. Poveikio analizę mes gausime ir tai, ko gero, mums iš tikrųjų šimtų procentų mums padės išanalizuoti geriausius variantus. Tai nebus tas koks nors papirgulis, kurį galėsime mėtyti vieni kitiems ir galiausiai, kuris nutūps šiukšlių dėžė be tikslesnių rezultatų. Tiesiog mums reikia gairių tam tikrų ir mes jas ketiname gauti. Taip, sprendimą rasti noras yra. Bet mums reikia tokio sprendimo, kuris būtų geras, kuris veikia. Kolegas Kilakakis kalbėjo Hongkongo konvenciją. Net jeigu mes ją įgyvenintume, mes žinome, kad uh, laiko tam prireiktų. Tačiau ta, komisija, ta, ta konvencija nėra pakankamai tvirta. Komisija e, jau yra pastebėjusi trūkumų Hokongo konvencijose. Aš manau, kad aš irgi galėčiau paminėti čia to pavyzdžių. Tiesiog dirbkime e, dabar ir jeigu tas mūsų sprendimas turės teigiamą poveikį ir darbuotojams už ES ribų, tai reiškia savo tikslą būsime pasiekę visapusiškai. Tiesiog E, mes vartome tam tikrus laivų atveža mūsų daiktus, o nu, nutrenkdami toms neturtingoms šalims demontuoti mūsų laivus, žudome tų šalių žmonės, kenkiame jų sveikatai. Tai yra iš tikrųjų negeri dalykai. Jungtinis karalystės e, vyriausybė na, nelabai draugiškai žiūri mūsų pasiūlymą. Tačiau Niekas nepasakė iki šiol, kad na štai ta finansinė schema yra tas dalykas, kurio mes netikim. Daugiau buvo tokių komentarų, kad na, siūlymas yra įdomus, galėtų tinkamai mums pasitarnauti, bet niekas nepasakė, kad visiškai netikiu šitos schemos siūlymų, tiesiog pamirškim ją. Aš manau, kad šis klausimas gali būti išspręstas sėkmingai, viskas priklausys nuo mūsų kūrybiškumo, mūsų fantazijos ir gebėjimo surasti protingus sprendimus ir išsiaiškinti, kokį efektą tie sprendimai galėtų turėti. Mes galim tai atlikti. Na, nelengva tai bus. E, klausimas sunkus iš tiesų. Tačiau juk nereikia čia rasti kažkokį stebuklą. Tiesiog, kad, man atrodo, stebuklų neprireiks, pakaks pakankamai kūrybiškumo. Dėkoju už man suteiktą žodį, atsiprašau, ponė ministrė, kad jūsų laiko šiek tiek paėmiau savo pasisakymui. Tai tiesiog vieną kartą tokį nusižengimą padariau, daugiau nedarysiu. Dėkui. Ačiū Karlu Šliuteriu. Envi komitete veikiausiai balsuosime lapkričio Ir vasario 19 dieną dėl balsavimo data nenustatyta. Pranešėjas skeptiškai šią datą vertina, taigi kol kas neaišku. Taip pat ir dėl balsavimo bei svarstymo plenarnėje sesijoje. Dabar norėčiau pasisveikinti su mūsų svečiu Airijos aplinkos bendruomenių ir vietos valdžios ministru. Labai įdomi jūsų atsakomybės sritis ar sritis. Nuoširdžiai sveikiname pana Filą Hoganą. Buvome jau susitikę, rengdamėsi Airijos pirmininkavimui ne kartą. Ir tikiuosi, kad uh, Airijai, pirmininkaujant, e, bus pasistumėta taryboje ir šiais klausimais, kuriuos ką tik svarstėme, mūsų laukia keli svarbi, svarbus klausimai. Pirmiausiai, reikės toliau dėrėtis dėl daugiametės finansinės programos, iš kurios, kuria apima taip pat ir LIFE programą bei bendra žemės ūkio politika parlamente Buvome e, sustikę šiandien ryte ir kalbėjomės su kolegomis iš Žemės ūkio komiteto. Mūsų <clears throat> pateikta nuomonė buvo šiek tiek kitokia nei e, patvirtinta pozicija Žemės ūkio komitete, taigi reikės ateityje svarstyti, kaip Žemės ūkio reforma įtakos aplinkosaugos politiką, klimato kaitos klausimus reikės svarstyti, CO2 išmetimo apimtis iki 2020 metų, kaip jas reikėtų mažinti. Taip pat aš rengiu pranešimą dėl ES klimato kaitos politikos svarbiausios grandies, vadinamojo backloading. Reikės apsispręsti, kokiu žingsniu toliau reikės imtis Europoje. Aš manau, kad e, taršos leidimų prekybos sistema galėtų veikti geriau, nes CO2 turi būti, e, taršos leidimai turi būti parduodami už tam tikrą kainą, galbūt rytoj dar tai svarstysime, tai būtų įdomu sužinoti, kaip šis klausimas galėtų būti toliau svarstamas taryboje vasario mėnesį mes komitete ketiname balsuoti, ar ir e, galtinį sprendimą priimti balandžio mėnesį. <clears throat> Taigi per būsimus šešis mėnesius reikės apsvarstyti daug įvairių klausimų, taip pat aplinkos saugos veiksmų programą, <clears throat> angliavandenilių klausimus, įlok e, tai yra netiesioginį e, žemės panaudojimą, kitus sudėtingus klausimus. Taigi, ponė Hoganai, manau, kad ir tarybai dar daug ką reikės nuveikti, jūsų pirmininkavimas nebus nuobodus, o dabar norėčiau jums suteikti žodį dešimčiai minučių, kad pristatytumėte savo prioritetus, po to pradėsime diskusijas, diskusijų tvarka yra tokia, kad kolegos po to gali, po jūs pasakymo galės užduoti klausimus, pirmiausiai tą galės padaryti koordinatoriai, o po to kiti kolegos, taigi dabar jums žodis ir nekantri laukime jūsų minčių. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, komiteto nariai, ponės ir ponai. Man didžiulė garbė šiandien lankytis pas jūs. <clears throat> ir Airija septintą kartą pirmininkaudama ES yra e, parengusi pakankamai plačių užmojų aplinkos sauginę darbo atvarkę. Kaip žinote, pana pirmininkė, kad maždaug prieš du metus e, aš buvau susitikęs su parlamentu ir rengintis Airijos pirmininkavimui mes įvardinome kaip prioritetinę veiklos rytį kontaktus Europos parlamentu. Taip pat 11 metų spalio mėnesį aš pradėjau sustikinėti su komiteto nariais ir buvome susitikę tiek čia Briuselėje, skaitant ir šį susitikimą, taip pat Dohos klimato katos konferencijoje bendravome. Noriu padėkoti Jums, pirmininkė, ir visiems komiteto nariams, su kuriais buvau susitikęs. E, ir, e, aišku, rengiantis pirmininkavimą, aš manau, kad tikrai buvo labai naudingi tie susitikimai ir e, sėkmingi, sėkmingos šešių mėnesių diskusijos, kurios mūsų laukia ateitie, taip pat turėtų būti naudingos. Airija pirmininkavo sudėtingų ekonominių laikotarpių. Tai yra sudėtingiausias pirmininkavimas Airijai, <clears throat> todėl mes negalime grįžti prie tų įprastinių pirmininkavimo modelių arba veiklos modelių, kurie egzistavo iki krizės. Strategija Europa 2020 e, mums siūlo aiškias išeitis iš krizės, tai yra e, integracija, nuseklumą ir šiais principais yra grindžiama mūsų pirmininkavimo programa, siekiant užtikrinti stabilumą, ūkio atsigavimą, darbo vietų naujų kūrimą, naujovių dėgymą ir taikymą visose politikos sritise reikės užtikrinti tvarumą, taip pat ir gyvendinant Europos semestrą. Ir būtent tvarumui skiriame daugiausiai dėmesio per savo pirmininkavimo laikotarpį. Aplinkosaugos srityje Europos Sąjunga siekia sumažinti, sumažinti taršą Ir tos siekius bandysime sieti su ekonomikos atsigavimu. Dabar pakalbėsiu apie aplinkosauginius prioritetus Airijos pirmininkavimo ir pristatysiu kelias svarbiausius klausimus, kurie turi būti svarstomi tarptautiniu mastu. Septintoji aplinkosaugos veiksmų programa yra Airijos pirmininkavimo prioritetas. Ši programa yra viena iš sudėtinių ir svarbiausių ES aplinkosaugos architektūros sudėdamųjų dalių, taip pat svarbi siekiant įgyvendinti strategiją Europo 2020 prieš du mėnesius. Mes pristatėme iki šiol nuveiktą darbą, noriu padėkoti pirmininkavusiam Kiprui kuris intensyviai stumėsi į priekį šešių šalių darbo grupėje. Mes e, tikimės, kad šio klausimu iki birželio pabaigos bus pasiektas sustarimas su parlamentu per e, pirmąjį svarstymą. Taip pat nekantrai laukiu tolesnio bendradarbiavimo su parlamentu, siekiant pažangos šioje srityje. Kita prioritetinė sritis yra pristaikymo prie klimato kaitos strategija. Ši klimato politikos iniciatyva buvo, pas, jeigu bus paskelbta komisijos kovo balandį, Airija skirs jai pakankamai didelį prioritetą siekiant susitarti Birželio taryboje. <clears throat> Taip pat, taigi mūsų laukia pakankamai daug darbo. Norėčiau susitelkti ties dviem aspektais, kuriems teikiame pirmenybę siekiant kovoti su klimato kaita, pateiksime svarbių teisės aktų, pirmiausiai dėl CO2 išmetimų mažinimo. Tikimės, kad dėl šių pasiūlymų bus susitarta per pirmąjį svarstymą. Taip pat teiksime pasiūlymų dėl taršos leidimų prekybos e, sistemos, e, siekiant pritaikyti atitinkamus pasiūlymus laikotarpį nuo 13 iki 20 metų, rengiant taršos leidimų aukcionus. Taip pat teiksime pasiūlymus dėl aviacijos įtraukimo į ATS e sistemą ir tos e, siūlymus varstysime taip pat e, per 13 metų tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos metinę konferenciją. Taigi siekiame taip pat ir dėl šio pasiūlymo susitarti per pirmąjį svarstymą. Klimato kaitos rytyje teiksime ir e, kitus pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriems turime skirti pakankamą dėmesio. E, du iš jų norėčiau pažymėti. Pirmasis susijęs su papildomomis e, pastangomis mažinant šiltnamio efekto dujų išmetimą, kadangi kas daro didelį poveikį klimato kaitai, tai stengsime išmetimą mažinti. Taip pat teiksime direktyvos <clears throat> pasiūlymą dėl netiesioginio žemės ūkio paskirties žemės pakeitimo. Tikiuosi, kad parlamentas galės e, pritarti jums pasiūlymus, o po to perduosime savo pasiūlymus e, pirmininkaujančiai Lietuvai mes užsibrėžėme pakankamai e, plataus masto tikslus aplinkosaugos e, srityje, pavyzdžiui, vandentvarkos srityje. Sieksime kartu su jumis taip pat susitarti dėl mūsų teikiamų pasiūlymų per pirmąjį svarstymą. Dėl laivų perdirbimo komisija pateikė pasiūlymą, kurį ką tik svarstėte. Mes sieksime, kad visi laivai būtų perdirbami apsaugant darbuotojų teisės ir e, taikant geriausią metodiką ir e, praktiką. Ir tikiuosi, kad taip pat čia sugebėsime susitarti per pirmąjį svarstymą, kalbant apie <clears throat> baterijų ir akumuliatorių direktyvos pasiūlymą, siekiant sumažinti kadmio vartojimą, gaminant e, akumuliatorius ir baterijas tikimės taip pat sustarti dėl šio pasiūlymo per pirmąjį svarstymą, pirmininkaujantis Kipras aplinkosaugos reityje pasiekė didelės pažangos, jis siejamas taip pat ir su 2000 e, su daugiametė finansinė programa iki 2020 metų, dėl kurios dar reikės susitarti, todėl noriu kreipti dėmesį į komisijos pasiūlymą dėl e, genetinių išteklių e, dalymosi. Tokiu būdu ES galės ratifikuoti Nagojos protokolą siekiant geriau pasinaudoti tradiciniais ištekliais. <clears throat> Nepaisant to, reikėtų naudotis šiais ištekliais bendrai su uh, trečiosiomis šalimis ir vietos bendruomenėmis. Mes norėtume, kad šią temą būtų kovo mėnesį surinkta orientacinė diskusija ir po to galėtume šį klausimą perduoti kolegams iš Lietuvos paskutinis svarbus teisėkuros pasiūlymas, kurį šiandien noriu paminėti, yra susijęs su aplinkos poveikio vertinimo aplinkai direktyva. Ir e, šias rytyje, siekiant pažangos, prireiks daugiau laiko. Mes taip pat tikimės, kad orientacinė diskusija bus surinkta kovo mėnesį, o e, Birželio vadovų taryboje taip pat galėsime toliau svarstyti ir siekti pažangos dėl brandolinės ir e, brandolinės taršos ir e, radiacijos, su radiacijos susijusių klausimų. Sieksime pažangos per savo pirmininkavimą taip pat ir šioje srityje siekiant e, patvirtinti saugos bazinių standartų direktyvą, kad būtų užtikrinta didesnė darbuotojų sauga, nor, radiacinių, e, radioaktyvių medžiagų poveikio. Taigi ši plačių užmojų programa yra pakankamai svarbi mums ir mes sieksime tačiau aplinkos saugos srityje dar įgyvendinti ir e, pen, penkis svarbiausius siekius. Pirmiausiai e, sieksime susitarti pasauliniu mastu dėl e, susitarimo susijusio su gyvsidabrio naudojimu, kadangi gyvsidabris kelia grėsmę tiek sveikatai, tiek aplinkai. Airija <clears throat> norėtų e, atsovauti Europos Sąjungai e, diskutuojant Ženevoje dėl šių klausimų kitą savaitę. Ir tiksliau jau tą darė ir buvo susitarta šeštadienį dėl svarbiausių sustarimo principų. Mes taip pat turėsime e, tęsti darbus dėl tvaraus vystimosi tikslų. Mums teks vadovaujantis vaidmuo UNEP valdymo taryboje, kuri vyks kitą mėnesį Nairobije siekiant sukurti aukšto lygio politinį forumą dėl e, tvaraus vystimosi kuris turėtų pradėti savo diskusijas rugsėjo mėnesį ir mes e, koordinuosime tūkstantmečio vystymėsi e, tikslus su kitais e, procesais. Pad Bankokė mūsų laukia sitis 16 konferencija, siekiant apsaugoti įvairias gyvūnų į rūšis, tokias kaip Afrikos dramblys, raganosius ir, ir kitos. Mes teiksime įvairius pasiūlymus, kaip apsaugoti nykstančias ryklių rūšis. <clears throat> Taip pat e, Stokholmo, Rotterdamo ir Bazelio konvencijos dėl e, atliekų tvarkymo turės e, būti svarstamos vėl Ženevoje balandžio ir gegužės mėnesį mes sieksime e, tokiu būdu sutaupyti daug e, lėšų ir parodyti kitiems pasaulio regionams, kad e, galima geriau koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti atliekų tvarkymo srityje. Taip pat mūsų laukia sudėtingos tarptautinės klimato dėrybos jungtinių tautų kontekste, nors, nors prieš mėnesį Dohoje nebuvo pasiekta daug pažangos, tačiau 2015-aisiais tikimės pasiekti pasaulinio masto susitarimą, kuriame dalyvautų <clears throat> tiek išsivyščiusios, tiek besivystančios šalis ir e, sudarytų teisiškai privalomą saistymą susitarimą dėl šiltnamio efekto dujų E, išmetimo mažinimo, nes Kyoto protokolas apima tik 15 procentų šiltimo efekto dujų emisijų ir todėl mes turime siekti daug ambicingesnių tikslų iki 2015 metų, e, gegužės mėnesio ir birželio pradžioje. Taip pat surenksime balandžio 23 dienomis neformalų aplinkos ministrų susitikimą Airijoje, ten svarstysime klimato kaitos klausimus, komisijos pateiktus e, teisės aktų pasiūlymus šiame forume, taip pat galėsime svarstyti ir būsimus ES tikslus siekiant sumažinti CO2 išmetimą iš šiltnamio e, efekto dujų apimtis, <clears throat> taip pat kalbėsime apie miestų aplinką bei e, oro kokybę. Kaip jau minėjau, kviečiu jūs dalyvauti šiame susitikime, nekantri e, laukiu jūsų Dublino pilyje. Ir e, noriu e, ir tikiuosi, kad <clears throat> mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti įvairiose sritise, ypač aplinkosaugos, nustatant strateginių sričių prioritetus, pavyzdžiui, pristatymo prie klimato kaitos strategiją. Pirmininkaujantį Airiją sieks pasinaudoti e, pirmininkavimo rotacijos teikiamais privalumais tam, kad būtų kuo geriau gyvendinama strategija Europa 2020 imsis ir pateiks svarbiausias <clears throat> arba svarbes e, iniciatyvas dėl aplinkos saugos septintosios programos. Manau, kad mes sugebėsime pasiekti pažangos ir, ir susitarimų, taip galėsime gyvendinti strategiją Europo 2020 tinkamiau bei e, kitose sritise pasiekti pažangos, ypač ten, kur siekime susitarti per, pilmai, per pirmąjį svarstymą ir ties susitarimas bus įmanomas tik tai tuo atveju, jeigu uh, taryba ir parlamentas bendradarbiaus pakankamai veiksmingai, taip pat spręsdami įvairius aplinkosauginius ir klimato kaitos klausimus bendradarbiauti su kitais pasaulio regionais. <clears throat> ir turime e, nepamiršti taip pat ir tos kainos, kurią turime mokėti už pasiektus sustarimus, mes tikimės, kad ta kaina bus geresnė aplinkosauginė padėtis, daugiau darbo vietų ir e, klimato kaitos bei aplinkosauginių problemų sprendimas ne tik ES, tačiau ir visame pasaulyje, tačiau tam reikia tarybos parlamento komisijos pastangų ir visų trijų institucijų bendradarbiavimo, taip pat ir kitų suinteresuotų subjektų bendradarbiavimo. Aš <clears throat> manau, kad šie prioritetiniai klausimai bus geras pagrindas konstruktyviam dialogui tarp pirmikaujančios šalies, tarybos, komisijos ir jūsų komiteto. Aš toliau palaikysiu glaudžius ryšius su jumis ir jūsų kolegomis, siekiant toliau aptarti mūsų prioritetus kurie laukia per artimiausius mėnesius. Program. Dėkui už jūsų Airijos pirmininkavimo programos pristatymą, tikrai išsamų pasisakymą, o dabar suteiksime žodį koordinatoriams ir jau kitiems kolegoms, kurie norėtų kalbėti. Perinu į vokiečių kalbą. Mes taip pat turime ir svečių savo posėdėje. Turime vietos struktūrų atstovų, kurie kasdien susiduria su mūsų priimamai tais teisės aktais. Turime delegaciją iš Rūro regionų. Čia yra atvykę merai, vietos savildos struktūrų patarėjai. Jiems tai yra tie žmonės, kuriems tenka įgyvendinti tai, dėl ko mes čia priimam sprendimus. Norėčiau ir jums suteikti žodį, labai gaila, tai neįmanoma. Tiesiog dėkoju, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. Išgirsite jų pavardę dabar. Norėčiau, kad nieks nebūtų užmirštas.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 veikiantis klausimus ar sakant komentarus, apsiriboti dviem minutėmis. Kolega Gebert. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi, kad ministras atvyko pas mus, pristatė plataus masto programą, daug iniciatyvų įvairiose sritise. Pone ministrė, kalbėjote apie backloadingą ir e, prekybos taršos leidimais sistemą. Dėl atitinkamo pranešimo balsuosime parlamente ir e, kai kurie nori atmesti komisijos pasiūlymą siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir e, siekiant užtikrinti, kad e, tarša būtų sumažinama pramonės pastangomis 20 procentų. Džiaugiuosi, kad minėjote šiltnamio efekto dujų mažinimo klausimą. Šiai sryčiai iki šiol buvo skiriama nepakankamai dėmesio <clears throat> ir jeigu norime pasiekti CO2 mažinimo tikslų, tai turime taip pat mažinti ir šiltnamio efekto dujų išmetimą, nes priešingų atveju visos mūsų pastangos nueis per niek, todėl aš prašau jūsų pasvarstyti apie galimybę e, ilgesnio laikotarpio apskaitai taryba priimti sprendimą dėl atitinkamų draudimų, taip pat dėl atitinkamų medžiagų naudojimo vandenyje. Galbūt galėtumėte papasakoti, kokios diskusijos vyksta darbo grupėse taryboje ir galbūt galėsime sustarti dėl tų trijų medžiagų naudojimo, nes mm, Austrijos mm, e, miestų savivaldybių merams tikrai būtų labai e, svarbu sužinoti, kokia yra tarybos pozicija šio klausimu dėl tinkamo cheminių medžiagų naudojimo vandeniu apdaroti. Minėjote oro kokybę. Vokietijoje, e, pavyzdžiui, oro kokybė kelia nemažai e, problemų, ypač e, dėl smulkiųjų dalelių kiekio ore, ar ketinate čia labiau sugriežtinti galiojančius teisės aktus, ar palikti e, dabar esamas ribinės vertės, nes ypač Vokietija ir Austrija iš tiesų sudėtinga jau dabar galiojančias taisyklės ir nuostatas įgyvendinti. Jo lainė dvi minutės kalbės pirmininkė. Ačiū, sveikiname ministrą atvykusi mūsų komitetą. Jūsų pristatyti pasiūlymai skamba gražiai, galime tikėtis, kad šis Airijos pirmininkavimas į istoriją bus <clears throat> įrašytas kaip ekologinis žalesis pirmininkavimas. Pažiūrėsime, kiek iš jūsų iniciatyvų bus galima iš tiesų įgyvendinti. Noriu pakalbėti apie kai kurios dalykus. Vyko e, konferencija Rio, kurioje ES prisijėmė tam tikrų įsipareigojimų, pavyzdžiui, tvaraus vystimosi tikslus reikės apibrėžti, priimti atitinkamus sprendimus. Noriu paklausti, e, kaip yra su mūsų 2001-aisiais patvirtinta ES tvaraus vystimosi strategija, apie kurią niekas nekalba, nes turėjo baigtis jos įgyvendinimas 12 metais. Ar jūs ES mastu atgavinsite šią strategiją? Palankiai vertinu tai, kad e, <clears throat> septintąją aplinkos apsaugos programą jūs e, taip pat įtraukite į, į prioritetinių klausimų e, sąrašą, taip pat aplinkosauginių aspektų įtraukimą į kitas politikos sritis. Tikė, tikim, tikėkimės, kad jums pavyks tą padaryti, palankiai vertintume, jeigu uh, aplinkos ministrų taryba susitiktų su energetikos ministrų taryba ir priimtų kai kurios bendrus sprendimus iki 2030 metų. Buvome užsibrėžę tris tikslus, kurie yra svarbus atsinaujinančiai energetikai, tam, kad uh, šias rytie mūsų pozicijos nesusilpnėtų, reikia pramoniai uh, ir, vels, ir verslo iki 30 metų nustatyti aiškius tikslus ir dėl to būtina susitarti su pramonės ir energetikos ministrais, <clears throat> kalbant apie septintąją aplinkos apsaugos programą, reikia nepamiršti dirbožėmio apsaugos klausimų, taip pat e, prieiga prie teisingumo. E, manau, kad šis klausimas netgi nevertas dėmesio, nes visi ratifikavome Orhuso konvenciją, reikėtų ją įgyvendinti, taip pat e, CO2 strategija, jos įgyvendimas reikalauja papildomų pastangų tarybo, nes kai kurios valstybės e, šią strategiją priešinasi, krizdėvis dabar. Um, Dėkoju, ponė pirmininkė, du dalykai. Kadangi prasidėjo Airijos pirmininkavimas, tai tuomet e, Ar čia ne dėl jūsų kalties tik sumažėjo dramatiškai CO2 iš metalų kiekis? E, jūs pateikėte siūlymus, regis tai sukėlė nemenka audrą. Ir man rodos, yra siekiama išlaikyti rinkos mechanizmą, kuris tam tikrų metų nesuveikia kaip reikia. Apie tai yra kalbama Europos parlamente. Gal taryboje apie tai irgi reikėtų pakalbėti, pakalbėti kaip ketinant spręsti šį klausimą. Dabar dėl sitės. Aš e, norėčiau pasakyti, kad e, ten vyksta valstybių narių atstovai ir ten mes kalbame dėja ne vienu balsu tose, toje CITES konferencijoje. O manyčiau, kad reikėtų elgtis kitaip, nes aš manau, kad nieko nėra blogiau e, negu matyti ES susilaikančią nuo sprendimų prieimimo, kadangi nėra sutarimo tarp valstybių partnerių. Ką manote apie tai? E, kitas kalbėtojas Ačiū, ponė ministrė, kad pristatėte savo būsimų šešių mėnesių programą. Mums bus tikrai malonu dirbti kai kuriais iš šių klausimų. Su jumis turiu keletą klausimų dėl prekybos taršos leidimais ir dėl klimato kaitos. Aš nesu tikras, kad iš tikrųjų tiek daug sunkumų yra taryboje. Reikia įtikinti vieną šalį, Vokietiją. Ta prekyba taršos leidimais galės būti sklandesnė. Tada aš norėčiau paklausti, ką ketinate daryti su Vokietija, kaip Peteriu Altmairiui paaiškinti, kad tarp taip ir ne e, yra pasirinkimas netoks ir didelis. Ir situacija, kadangi Vokietija pasirinkus sulaikyti, yra irgi nukreiptas labiau į ne pusę. Reikėtų su Peteriu Altmairiu ko gero pakalbėti apie tai. Kris irgi teisingai sakė, Tiesiog kalbama apie taršos leidimų atidėjimo, kaip ketiname, dėl, tar, ketinate pagerinti struktūrinius sprendimus dėl prekybos taršos leidimais. Na, per dviejus metus jau buvo išsis nuteikta, kas, ką numatoma veikti. Dabar dėl klimato kaitos. Aš suprantu, kad, jų, kad balandžio 23 vyks net formali taryba, tačiau laikas Europai jau teksi dabar, tiksi dabar. Bankimūnas pranešė, kad jis kreipsis į e, pasaulinius lyderius, kad būtų galima suburti į bendrą renginį rugsėjo mėnesį, kad būtų galima aptarti kovos su klimato kaita reikalus, nes numatytos priemonės yra nepakankamos. Mes ketiname, tam, mes kalbame apie taršos sumažinimą 20 procentų, kai tuo tarpu konferencijoje 14 metų ketinama siekti ambicingesnių tikslų. Tad kaip, sakyti, kaip, kaip padaryti, kad ES rezultatai būtų reikšmingesni, nes ES nori būti lyderė. Lygiai taip pat dėl 15 metų ES turi būti pasirengusi po to, kokia situacija bus po ES 2020 paketo. Jeigu to nebus, jeigu nebus numatyta priemonių, atsitiks taip, kad 14 metais e, ar 15 metais nebus ES pasirengus situacijai po 15 metų ir po 20 metų. Nebus jokios pažangos. Kaip spręsti šią problemą? Ačiū, Bas. E, dabar žodis ponų ministrų. Prašom atsakyti. Much, Richard, Ačiū už jų klausimus. Airija tikisi pasiekti pažangos pirmiausia, e, padarydama aiškesnę prekybą e, taršos leidimais. Būtina numatyti tam tikrą tvarkaraštį kiekvienam e, prekybos laikotarpiai. Mes Norėtume, kad būtų pasiektas sutarimas su Europos parlamentu jau pirmo svarstymo metu šio klausimu. Pasiūlymu, e, pasiūlymai sutelpa 21 žodį. Aš tikiuosi, kad bus priimtas toks pasiūlymas, kuris bus iš tikrųjų e, kompleksiškas. Valstybės narės e, yra išreiškusios savo nuomonę dėl atidėjimo tų leidimų. E, o pakeitimų tikslas yra palengvinti susiklošiusią situaciją, tada apsispręsti reikės. Ir aš raginu šalis parengti kuo greičiau jų pozicijas, kad galėtume turėti tam tikrą tikrumą dėl šito pasiūlymo. Kad dėl Ričardo klausimo, dėl CO2 ir šiltnamių efektą turinčias dujas. Komisija lapkričio 22 pateikė siūlymą peržiūrėti 2006 metų reglamentą. E, dedam, dedamos pastangos sumažinti CO2 iš, iš metalų kiekį, tai gali turėti teigiamą poveikį aplinkosaugai. Yra pasiūlyti konkretūs dalykai, įskaitant reglamentų kai kurių išplėtimą ar įtraukimą tam tikrų sričių, yra numatyti ta, e, nutis tam tikros nuostatos dėl e, sunkvežimių, e, dėl, dėl trailerių, dėl šaldytuvų ir taip pat numatyti reikalavimai kai kuriai namų įrangai. Taigi, čia irgi yra galimybė dirbti aktyviau šiuo klausimu pirmininkant airijai. Čia be abejo, tai klausimai yra pakankamai techniniai, pakankamai sudėtingi, jų sprendimas tenksimės palengvinti. Ir šiais klausimais irgi stengsimės, kiek galime daugiau nuveikti. Dėl oro kokybės. Aplink, aplinkos oras miestuose yra labai svarbus dalykas. Tu tik, nu, kviečiu jūs oro kokybę išbandyti mūsųse, lapkričio 22 dieną Dublinė. Ir Tuomet kalbėsime apie ES darbo atvarkės efektyvumą ir daugelis kitus dalykus. Mes žinome, kad taip pat komisija yra parengusi projektą e, susijusi su žaliomis ES sostinėmis. Ir manyčiau, kad tuomet Dublinė neformus ministrų sutikimas bus įdomus. Rio plus 20, čia lainin klausimas ir tarptautinis ligmuo. Mes dirbame dėl Rio plus 20 konferencijos labai aktyviai jau dabar. Mes kalbame apie tvarios plėtros tikslų įgyvendinimą. Yra sudarytas jau tų tikslų sąrašas, Airija dirbs su ambasadorium New York'e ir dirbs su šalių tam tikrų grupė e, valdytojų tarybos sesija UNEP rinksis kitą mėnesį ir tai irgi tas renginys bus tikras iššūkis, iš tikrųjų bus nelengva susitarti dėl visos eilės dalykų, ypač dėl UNEP naujos valdymo struktūros. Jungtinės tautos ir ta organizacija, kur kalbama apie e, tvarų vystimosi. Rugsėjo mėnesį vyks irgi labai svarbus renginys jungtinių tautų organizuojamas tvaraus vystimosi klausimu. dėl septintos jo plano įgyvenimo. Tai yra septintasis aplinkosaugos veiklos planas, tai yra labai svarbi iniciatyva, jo prie irgi bus dirbama. 2013 metai ir klimato klausimas, čia yra irgi labai svarbus klausimas. Mes ketiname siekti plataus užmojo tikslų, taip pat diskutuosime šiais klausimais taryboje, kad būtų galima pasiekti konkrečių rezultatų. Bet turime išsiaiškinti pirmiausia, kokio dydžio yra tos mūsų ambicijos ateičiai, ką mes norime pasiekti. Taip pat numatysime ir pietų diskusiją su energetikos ministrais, kad galėtume išsiaiškinti, e, kokie iššūkiai mūsų laukia aplinkos saugos ir energetikos ir tie tos iššūkius reikėtų susijęti kartu. Žalioji knyga yra rengiama dėl tarptautinės klimato e, darbo tvarkės ir dabar sitės dalykai, jūs minėjo Kiris Deivis. Be abejo, e, yra svarbu kalbėti vieningai. Airija ketina padaryti viską, ką galės, kad atsirastų bendra pozicija visais klausimais, dar iki Bankoko sustikimo. Ir manyčiau, kad čia pažanga yra visiškai pasiektinas dalykas. Dėl aplinkosaugos veiklos plano, kaip minėjau, džiau. Turime numatyti tai, ką jau yra numačiusios valstybės narės. Mes norėtume tas priemonės, dėl kurių dar nesutarta, taip pat matyti diskutuojamas ir įtraukiamas į planą. Dėkoju. Okay. Dann können wir mit der zweiten Runde starten und pradėkime antrą klausimų atsakymų ratą. Karlens Florens, dvi minutės, gali kalbėti. Ačiū tarybos pirmininkai, džiaugiuosi, kad šiandien pas mus atvykote. Mes esame seni pažįstami ir ypač džiaugiuosi, e, kad e, atvykote čia e, ir kad mūsų sutikime dalyvauja taip pat aukšto lygio delegacija iš Vokietijos Rūro regiono. Noriu jūsų paprašyti daugiau dėmesio skirti tam, kad bendrai priimami mūsų sprendimai būtų taip pat bendrai ir gyvendinami Europoje. Kur be atvykčiau, pavyzdžiui, lankydamasis Niderlanduose arba Žemutinio Reino regione, tai yra kaiminiai regionai, arba Vokietijoje, kitur, Italijoje, kitose šalise, nenoriu dabar pradėti ginčytis e, ir konfliktuoti su tomis šalimis, tačiau uh, tikrai galbūt galėtume sprendimų priimti mažiau, tačiau e, reikėtų juos tinkamiau įgyvendinti. <clears throat> Dabar e, teikiamas pasiūlymas naujo e, pobūdžio įvesti dūmų sensorius vien dėl to, kad kažkur vienoje šalyje dėl nelaimingo atsitikimo mirė uh, E, šeimos vienos atstovai, kadangi apsinuodijo smalkėmis e, kepdami mėsą. Aš manau, kad e, čia yra paprasčiausiai tam tikrų lobistų įtaka, kaip ir lobistų, kurie labai dideliu mastu bando atstovauti automobilių gamintojams. Apie tai galėtume ką nors pasakyti, pane Grostė. Aš visiškai nesikonsultavau su kolega Karl Heinz Florence, tačiau uh, Noriu pasakyti, ponė ministrė, jog iš tikrųjų prieš sudarant labai ambicingą programą reikia užtikrinti, kad Europos egzistuojantis teisės aktai aplinkosaugos srityje taikomi būtų realiai taikomi, nes dažnai yra negalvojama apie tai, kas jau yra priimta toje ar kitoje srityje prieš rengiant planus. Jūs kalbėjote apie taršos leidimų, leidimų sistemą, apie tai, jog dabar anglės dvideginio e, leidimų kainos labai e, žemos, todėl kad yra krizė. Ir mane ypač tai jaudina ir kelia nerima, nes įmonėms dabar labiau negu bet kada reikia teisinio užtikrintumo. Mūsų parlamentas kvestionuoja tai, kas buvo priimta iki tol ir parlamentas nori visą laiką daryti pažangą, net nesistengdamas išsiaiškinti, ar tie teisės aktai, kurie buvo priimti iki tol, yra realiai gyvendinami. Ir kadangi dar kalbam apie taršos leidimų sistemą, tai pasakysiu, jog kai kuriuose valstybėse narėse vis daugiau įmama naudoti anglės, o anglis išskiria daug CO2. Norėčiau paklausti, ponė ministrė, ponė aplinkosaugos e, tarybos pirmininkė, ar jūs e, nagrinėjote CO2 gaudiklių klausimą? Tai yra gana jautrus ir, ir e, sudėtingas klausimas, galvojant apie anglės panaudojimą kaip energijos šaltinį. Uh, uh, Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū už jūsų atsakymus. Neminse turiu keletą klausimų. Vienas yra dėl aviacijos ir prekybos taršos leidimai sistemos. Dabar reikėtų, kad ICAO organizacija, tarptautinė civilinės saugos aviacija, atliktų savo darbą. Ir čia buvo reikšmingą vaidmenį suvaidins jungtinės valstijos. Žinau, kad istoriškai airija palaiko uh, puikius, glaučius santykius su jungtinėmis valstijomis. Tad norėčiau paklausti, ar galėtumėte tais ryšiais pasinaudoti broliškais ryšiais su jungtinėmis valstijomis, kad galima būtų pasiekti puikaus sutarimo dėl e, sutarimo, kuris priimtas į KAO. Dabar dėl sitės konferencijos kova Bankokė. Prieš tris metus e, įvyko tam tikrų, komuni, tam tikros, nesu, tam tikrų nesusipratimų tarp mm. ES delegacijos ir Junktinių valstybių delegacijų. Dabar e, būtų gerai tos nesklandus įspręsti, ką ketinate daryti. Dabar žemės ūkis. Mūsų žemės ūkio komitetas ketina dėl žalinimo e, komisijos siūlymų žymiai susilpninti. Ar regis darys tą patį ir ap, žemės ūkio ministrai, o aplinkosaugos taryboje? Ar bus bandoma kaip nors įsikišti e, į taryboje vykstančias diskusijas e, dėl kovos su klimato kaita ir ar bus bandoma ką nors daryti? Nes jeigu nieko nebus daroma, savo tikslų nepasieksime, nes šis rytis yra taip pat ir aplinkosaugos klausimas. Mes Laukiame taip pat ir Europos komisijos e, siūlymų dėl draudimo naudoti plastikinius maišelius. Ar galėtumėt pasakyti, kokia šioje srityje e, yra jūsų patirtis, ar bus priimami taryboje sprendimai šiuo klausimu? Na ir galiausiai tvaraus vystimosi tikslai jungtinių tautų lygmenių. Nes regis čia nesutariama yra dėl tų dviejų prioritetų. Viena vertus žemės ūkio, kita vertus aplinkosaugos. Ar galėtumėte pakomentuoti šią situaciją? Dėkuoju, Karl Šliuter. Yes, hello, welcome. Uh... Sveiki atvykę. Svarstame prieš tai laivų perdirbimą, tačiau kitą klausimą turiu dėl e, lengvų komercinių <clears throat> automobilių. Turi, turite galimybę. E, pasiekti rezultatų, jeigu ambicingų pasiūlymų pateiksite, jie tai bus naudingi verslui, aplinkai, vartotojui. <clears throat> Ir e, dėl to, pavyzdžiui, galėtų sumažėti netgi santechnikų sąskaitos, jeigu šie ambicingi tikslai būtų pasiekti ir įgyvendinti. Taigi tikrai paraginčiau taryboje klausytis ne tik senamadiškų komercinių automobilių gamintojų, tačiau išklausyti ir tų komercinių automobilių milijonų vartotojų nuomonę, kurie neturi savo lobistų dirbančių Briuselėje ir jiems atstovaujančių. Kalbant apie klimato kaitos dėrybos rengiantį susitikimui Lenkijoje, anksčiau pastebėjome arba stebėdavome tendenciją, kuomet ES e ministrai susirinka į pasaulinio lygio susitikimus, jie daug laiko kalbasi tarpusavyje ir nepriima vieningų sprendimų, jų nepatvirtina. Aš e, tikiuosi, kad jūs turite kokį nors planą, pagal kurį e, šie ministrai ES kalbėtųsi su likusiais pasaulio ministrais ir galėtų jų uh, pozicijoms padaryti atitinkamą įvykį tam, kad e, įtaką tam, kad iš tiesų galėtume e, pasistumėti kovodami su klimato kaita Korin Lepaš. Pane ministrė, sveikinu Jūs e, mūsų komitete. Du klausimai. Pirmas klausimas. Parlamento nubalsuotas tekstas dėl genetiškai modifikuotų augalų atrodo bus e, pakeistas remiantis tą informaciją, kuri, kuri vakar buvo paskelbta, tad koks likimas laukia šito pasiūlymo ir šito dokumento. Ir antras klausimas, ar jūs manote imtis priemonių, kad komisija imtųsi priemonių dėl kai kurių medžiagų, kurių toksiškumas jau yra pripažintas. Aš turiu galvoje uh, tokius, tokias medžiagas, kurios toksiškos bitėms. AFSA jau pripažino prieš kurį laiką. Vinola pavyzdžiui. Steigsiu žodį Kristai Klas, nes e, jos nepastebėjau. Turiu dabar už tai atsiprašyti 10 ar 50 kartų. E, na, tikrai to nereikia daryti, tačiau sudaro įspūdis, kad jūs šią pusę nelabai norite žiūrėti, kur aš sėdžiu, ponė ministrė. Buvo e, džiugu konstatuoti, kad jūs ketinate birželio mėnesį surenkti tinkamą e, seminarą, tačiau po to e, savo minėtus kai kurios prioritetus perduoti pirmininkaujančiai Lietuvai. Ir įlok faktoriai yra pakankamai teorinio pobūdžio, tačiau mums reikia objektyvių mokslininkų išvadų. Mes <clears throat> patvirtinome savo tikslus iki 20 metų ir dabar tuos savo tikslus, remdamėsi komisijos pasiūlymų, mažiname. Aš grįžtu prie to, ką minėjo kolegos Grostet ir Florence. Mums reikia užtikrinti savo politinių sprendimų nuoseklumą. Kitaip nei kolega Gerbrandis, aš manau, kad šiuo atveju negalime išvelgti tarpusavio sąveikos tarp žemės ūkio ir aplinkosaugos politikos. <clears throat> Mes žemės ūkio politiką svarstydami e, daugiau dėmesio skiriame galbūt e, E, aplinkosaugą klimato kaitai, o e, e, kitose sritise diskutuojame apie kitus aspektus, kurie nebūtinai susijęs su žemės ūkio sektoriumi, taigi prašau nepamesti šių aspektų iš <clears throat> akių. Finkas sako, ačiū ponė Klas, aš į visas pasaulio pusės, mielai dairausi taip pat ir jūsų, Marita Ulfskok dabar. Ačiū pirmininkė už tai, kad suteikėte žodį, dėkoju, kad e, atvykote. Išgirdome daug klausimų, praktiškai apsvarstame visą jų sąrašą, visą klausimų katalogą, tačiau norėčiau kai kurios aspektus pakartoti. Ir dar kartą dėkoju, kad atvykote. turėtume konstatuoti, kad mūsų komiteto nariams rūpi labai daug sričių ir klausimų. Norėčiau dar grįžti prie taršos leidimų sistemos. Šiuo metu politinės frakcijos dėl jos pakankamai aršiai diskutuoja. Žinome, kad ši sistema susijusi su Kyoto protokolu yra pakankamai ginčtina ir prieštaringa, ne visos e, šalis yra Kyoto protokolą pasirašiusios, tačiau jo nuostatomis naudojasi ir naujos šalis šiuo metu e, ir jas įgyvendina, tokios kaip Kinija, Pietų Koreja arba Kalifornija. Taigi ETS sistema, <clears throat> taršos leidimų sistema plinta pasaulyje ir mes nesame tam pasirengę. Todėl mums reikia ieškoti prasmingo ir siekti prasmingo kompromiso šią sistemą įgyvedinant ir taikant. Taigi, kaip Jūs vertinate galimybės užsitikrinti paramą dalies taršos leidimų pardavimo atidėjimams? ir kaip manote, reikėtų tobulinti ETS sistemą siekiant sumažinti CO2 emisijas, nes alternatyvūs pasiūlymai nelabai gali tikėtis paramos taryboje. Kitas klausimas susijęs su lengvų komersinių automobilių ir e, lengvų asmenių automobilių CO2 emisijomis. Apie tai kalbėjo kolega Šliuteris. <clears throat> Mm. Daugiausiai dėmesio čia e, buvo iki šiol skiriama įvairiams statistiniams duomenims, e, pavyzdžiui, sąnaudoms, tačiau padėtis e, nuo to laiko, kai buvo priimti pirmieji sprendimai, smarkiai pasikeitė, nes kyla įtarimas, kad lengvų komercinių automobilių ir lengvų automobilių gamintojai netikslius skaičius pateikė, ar būtų galima čia pakeisti padėtį, sugriežtinti e, e, reikalavimus. Tačiau e, turime nepamiršti tos padėties, kurioje šiuo metu gyvename ir ekonominės krizės, taip pat siekdami ir, kad ES gaminami automobiliai neterštų taip daug aplinkos. Vitorijo Prodi dabar. Tai dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju ponui ministrui už dalyvavimą mūsų posėdėje. Turiu du klausimus. Vienas iš mano klausimų yra susijęs su disciplinos e, drausmės aspektu iš metalų, CO2 iš metalų srityje. Priešingai negu kolega kalbėjęs, aš šiek tiek kitaip žiūriu į Kyoto protokolą. Man neatrodo, jog po e, balio deklaracijos buvo padaryta esminės pažangos. Atsiprašau, pabazelio e, deklaracijos ir man atrodo, kad uh, kai kurių esminių dalykų dar e, nėra įtraukta į sutartį. Todėl e, būtinai turime keisti taršos leidimų sistemos schemą ir turime užtikrinti, kad teisingumo aspektas e, būtų, vienodo traktavimo aspektas būtų ten įtvirtintas. Mano antras klausimas yra susijęs su uh, atšilimu ir klimato kaita. Mes žinome, jog pasiekmes labai destruktyvios ir labai neigiamos dėl klimato kaitos. Tad e, turime veikti greitai ir negalime gaišti laiko. Ir čia labai svarbu yra galvoti apie teritorinį planavimą. Aš e, su nuogastavimu Dabar konstatuoju, jog bendra žemės ūkės politika apskritai nedaro nuorodų į šią problemą. Tuo tarpu labai skubu yra spręsti ir būtina spręsti tas problemas, e, koordinuojant veiksmus. Dėkuoju. Vielen Dank. Damit sind wir am. Labai ačiū. Išklausėme visų norinčiųjų užduoti klausimus. Dabar steiksiu žodį ministrui ir galimybę juos atsakyti, prašau. Dėkoju visiems už pasisakymus ir iškeltus klausimus. E, Buvo Karl-Heinz Lorenz iškeltas labai įdomus klausimas. Ir tikiuosi, kad įgyvendinimo, įdėgymo klausimai e, mums visiems atrodys labai svarbus. Įgyvendinti aplinkosaugos teisės aktus yra ypač svarbu. Pone Grostet irgi išreiškė tam tikrą susirūpinimą dėl to. Būtent dėl to mes e, ir kalbame apie svarbų, e, apie įgyvendinimo svarbą ES teisės aktų šioje srityje. Airijoje mes turime tam tikrų sunkumų. Net mums trūksta struktūrų, kurios galėtų įgyvendinti ES aplinkosaugos teisės aktus. Tačiau dabar žinome, kad be Europos Sąjungos valstybės nebūtų pasiekusios tiek daug aplink, geros praktikos aplinkos saugos srityje, jeigu ES nebūtų prievusi aplinkos saugos teigos e, aktų ir nebūtų vertusi valstybių užsimti aktyviau gam, e, aplinkos saugą. Taigi skatinčiau jūs dalyvauti rengiant 17 e, aplinkosaugos aplinkos veiklos planą. Nes jo parengimas yra vienas etapas, įgyvendinimas yra kitas etapas. Svarbu, kad būtų apimti visi aplinkosaugos aspektai, kad būtų sudaryti partnerystės reikiami sustarimai. Kai dėl prekybos taršos leidimais. Kaip jau sakiau, aš manau, kad sritis čia yra labai techninė. Ir tiesiog reikia Europos Sąjungai apsispręsti, ar jai reikalinga tokia schema prekybos taršos leidimais, ar jai jos nereikia. Jūs čia turėsite suvaidinti reikia, e, tam tikrą vaidmenį kaip institucija ir be abejo iššūkis tai yra didelis, nes teks apsispręsti, jeigu tos schemos nebeliks, kuo ją pakeisime. Dalis jūsų diskusijų bus sutelkta būtent į tai. E, tačiau mes minėjome apie, e, mes minėjome mūsų glaudžių, šalies glaudžius ryšius su jungtinėmis valstijomis. Ir taip, mūsų nemažai žmonių ten gyvena, galime įsitikinti kiekvieną švento Patriko dieną, kai matome, kiek airių išeina į gatves tuomet. Mes su parlamento pirmininku tikrai praleidome porą intensyvių dienų, kai lankėmės tuo metu jungtinėse valstijose mes, žin, egzistuoja prekybos sustarimų tarp Airijos ir Junktinių valstijų. Jūs minėjote glaudžius ryšius, iš tikrųjų tai yra svarbu. Svarbu yra kovoti su klimato kaita ir mes be abejo pasinaudosime tuo ir jau esame kreipęsi į prezidentą Obamą, sakydami, kad svarbu įgyvendinti aplinkos saugos reikalavimus, kovos su klimato kaita, tam tikras priemonės ir be abejo mes tais ryšiais naudosimės ir ateityje, kad nu, tai ko gero bus proga susitikti su kongreso atstovais ir pabandyti tuos klausimus išjudinti. E, ši sritis visiems mums yra svarbu, galima numatyti tam tikrus svertus susijusius su tam tikro elgesio keitimu aplinkos saugos rytyje. Tačiau, kalbant apie plastikinių maišelių naudojimą, turime irgi pagalvoti apie konkrečius ir išmintingus siūlymus. Buvo paminėta visai ir kitų klausimų. Žalinimas BŽUP be, be srityje. Europos komisijos siūlymas, siūlymas yra aiškus, yra numatyti tie standartai ir kriterijai. Tačiau yra numatytos ir lankstumo priemonės. Ir valstybės, aišku, norėtų kuo daugiau lankstumo. Bet būtent išvelgti į šalies topografinės charakteristikas, į geografinius ypatumus. Airija yra žinomi tie skirtumai tarp valstybių ir, na, aš diskutuoju intensyviai su Airijos žemės ūkio ministru ponu Kovenį. Jis irgi svečiausiai šiandien e, parlamente. Mes, mums abiems rūpia aplinkosaugos klausimai ir mes iš tikrųjų norime pasakyti, kad to žalinimo priemonės mums visiems rūpi. Ką mes galime padaryti? E, stengsimės išsiaiškinti, stengsimės, kad būtų pasiektas kompromisas, kuris yra priimtinas visiems. Pone Liupaž kalbėjo apie genetiškai modifikuotus produktus. Pirmininkaujant Danijai buvo pasiekta pažango šiuo klausimu. Susitarti čia yra sunku. Mes e, turime prioritetus šešių mėnesių laikotarpiu ir nors pastangos Danijos vyriausybė dėjo didžiulės, galutinio susitarimo nepavyko pasiekti. Mes turime darbo grupę subūrę. Su šiam šešių mėnesių laikotarpiu ir mes pasižiūrėsime irgi, kur galima pasiekti sutarimą. Mes dar nenumatėme jokių darbo grupių susitikimų šiuo klausimu, tačiau šį klausimą taip pat, tu šiuo klausimu taip pat domėsimės. Ponas, ponia Klas. Jos klausimų mes devynis darbo grupės sudarėme šio, šiam klausimui spręsti. Tikiuosi, kad ir čia pažangos bus pasiekta. Pone Olsbrok, taryboje vyko diskusija su Šveicarija dėl jo dalyvavimo prekybos aštuonimai schemoje. Na, šis ryšys, sakyčiau, gali tik sustiprinti mūsų schemą. Karlas Šliuteris minėjo mūsų užmojį, kai dėl automobilių gamybos. Jūs taip pat turite galimybę e, šiame komitete, dirbdami, tikinti savo kolegas iš kitų komitetų, kad yra labai svarbu atkreipti dėmesį į e, lengvų prekybinių automobilių gamybos problemas ir galimybės e, dirbantiesiems juos įsigyti. Aš tikiuosi, kad jums tai pavyks. Na, be abejo, tas ambicijų lygis, siekiai yra subjektivus dalykas, jiems jie gali atrodyti dideli, kitiem nelabai. Be abejo, pramoniai tai yra svarbus dalykas, tačiau mums svarbu nepamiršti ir aplinkosaugos reikalavimų. Jeigu per šeštą mėnesį pavyks pasiekti sutarimo, tai ir pramoniai, ir aplinkosaugai, ir darbuotojams e, bus puikus dalykas. Pritariu, kad ES ne visada yra vieninga e, dalyvaudama tarptautinėse konferencijose ir formuose. E, Daugoje, pavyzdžiui, mūsų pozicija irgi buvo suvienodinta faktiškai paskutinę minutę, taip neturėtų būti. Tačiau mes iš tos patirties pasimokėme ir manau dabar ateityje prieš vykdami į tarptautinės konferencijas turėtume savo poziciją aptarti ir kalbėti vieningai. Ta Dohos patirtis mums buvo tikrai labai pamokanti. Tiesiog, jeigu nenorime, kad reikalai suvėluotų, kad būtų atidėliojami, turime būti vieningi. Na, tai nereiškia, kad ta nuomonė visiems pozicija patiko viena ar kita šimtų procentų patiks visiems, bet bendrą poziciją turėti būtina. Ponas Prodė kalbėjo apie didesnės ambicijas kovoti ES už, kovo, už, už priemonių dėkimą, kuris yra skirtos užkirsti kelią klimato kaitai. Vėlgi reikia išsiaiškinti, kokie bus mūsų siekiai, diskutuosiu su energetikos ministrais, taip pat e, rengsime valandį, kaip sakiau, neformalų posėdį ir tada galbūt sužinosime, kokia yra atskirų valstybių narių nuomonė šiuo klausimu. Ir tuomet galėsime nustatyti, koks tas bendras mūsų ambicijų lygis yra. Mes turime išsiaiškinti, ką mes norime pasiekti Ir turime neužmiršti būsimų tarptautinių darybų kontekstų. Mes e, esame tie, kurie pagamina 11, 12 ar 13 procentų CO2 emisijos ar šiltame efektą sukeliančių dujų emisijos. Turime mažinti tuos išmetalus. Ir nors mes <coughs> vieni iš lyderių turėtume būti tvirtesni lyderiai, turime numatyti be abejo, ką darysime po 2015. Mums iškyla rimtų iššūkių dėl ateities. Tuo pat metu būtina užtikrinti ES konkurencingumą. Kai kas nori kalbėti tik apie konkurencingumą, nekeldamas klimato kaitos klausimų, bet čia mums tenka bendra atsakomybė. Tarptautinėse darybose dėl klimato kaitos turime visi bendrą atsakomybę. Turime diskutuoti, kas vyks po 2015 metų. Tai yra svarbus tikslai, darysime viską, ką galime, kad šis klausimas būtų sprendžiamas. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Dohoje pasakė, kad jeigu 2014 metais pavyks suburti visus valstybių vadovus diskusijai dėl klimato kaitos, tai tuomet bus sulaukta tai didžiulės sėkmės. Na, Airijos vadovai taip pat šį klausimą kels ir kovo mėnesį jau prasidės tam parengiamasis darbas. Apie ambicijas buvo kalbama. Aš manau, kad Airijoje mes parodėme, kaip galima tvarkyti plastiko maišelių problemą, kaip galima pertvarkyti e, elgesį žmonių. E, pertvarkėme ir mokesčių režimą, kad mokesčiai būtų draugiškesni aplinkai, jeigu taip galim pasakyti. E, automobiliai yra apmokestinami priklausomai nuo variklio dydžio. Ir taip pat skatinama parduoti daugiau automobilių, kurie turi žemą iš metalų lygį. E, labiau taršus automobiliai yra labiau apmokestinami. Tai e, skatina žmonės elgtis vienai par kitaip, rinktis vienus ar kitus automobilius. Be abejo, kai jie perka automobilį, jie pamasto, jie, kokį automobilį jie norėtų turėti. Tai taip pat padeda siekti aplinkos saugos tikslų. Tikiuosi, kad Mūsų visų valstybių narių patirtis šioje srityje turi būti apibendrinta, institucijose turime apie tai aptarti, kad mūsų ambicijos galėtų būti kuo didesnės. Taip pat ir kalbant apie prekybinius lengvus automobilius ir, ir asmeninius automobilius. Mes turime siekti didesnių tikslų ir kalbėti apie juos taip pat ir tarptautiniuose formuose. Ja, Herr Minister, vielen Dank. Labai ačiū, ponė ministrė, už atsakymus, užduotus klausimus. Galim palinkėti tik geriausios kloties, dirbant per būsimus šešis mėnesius. Tikrai laukia daug darbų, daug klausimų reikės išspręsti, <clears throat> daug prašymų apsvarstyti, ypač dėl apivartinių taršos leidimų sistemos veikimo Europoje. Manau, kad mūsų, dėl mūsų veiksmingumo visuomeniai kyla taip pat nemažai klausimų, taigi visi turime prisimti savo atsakomybės dalį, tiek jūs, tiek mes parlamente. Tačiau esu tikras, kad viskas juda tinkama linkme ir tas padarytas klaidas sugebėsime ištaisyti, sugebėsime pateikti ir gyvendyti naujas iniciatyvas ir pasiūlymas. Kolegos minėjo tarp jų ir ponas Florencas, reikia daugiau dėmesio skirti ne tik teisės aktų prieimimui, tačiau taip pat ir jų įgyvendinimui. Taip pat reikia mažinti biurokratijos apimtis. Mes pakvietėme pono Štoiberį su mumis susitikti, taigi tikiuosi, kad ir per jūsų pirmininkavimą apie tai taip pat bus diskutuojama. Ir čia, šioje srityje dar yra daug ką nuveikti. Linkime jums viso ko geriausio, jeigu turėtumėte kokiu nors pasiūlymu arba problemų, kurias norėtumėte su mumis apsvarstyti, tai mielai raginame tą padaryti. Ir linkiu dar kartą sėkmės jūsų laukiančius darbuose. Ačiū. So, damit sind wir auch schon ans. Tai reiškia, kad baigime svarstyti, nagrinėti šios dienos darbo atvarką, rytoj susitiksime 10 valandą ir <clears throat> tęsime pivartinių taršos leidimų pardavimo atidėjimo klausimą svarstymą koordinatoriai sustiks. Visiems gerą vakarą.